Ladies and gentlemen, welcome and be seated. Ponios ir ponai, sveiki atvykę, prašau susėskite. Ladies and gentlemen, welcome to this hearing. And... Ponios ir ponai, sveiki atvykę į šį klausimą skirtą transatlantinės priekybos ir investicijų e, partnerystės e, diskusijai e, apie reguliavimo aspektus ir investuotojo ir valstybės ginčio sprendimą bei arbitražą. Norėčiau ypač pasisveikinti su tarptautinės prekybos komiteto e, atstovais ir su bendrapirmininku Bernd Landžia, kuris kartu su manimi organizuoja šį posėdį. Tai yra organizuoja kartu posėdį kartu su Jūri, Teisės reikalų komitetu. Šis klausimas e, yra e, skirtas Mm, susijęs su praėjusiu metu vasario mėnesio jūri klausimais, kurie taip pat buvo skirti TTIP reguliavimo aspektams. Kalbant apie reguliavimo aspektus, TTIP diskusijose tarp JAV ir Europos Sąjungos, šie aspektai yra labai svarbus tam, kad galėtume Toliau perėti prie individualių sektorinių klausimų. Reguliavimo klausimai, taigi šiandieną bus analizuojami dviejopai. Visų pirma, pasieksime akademinį požiūrį, analizuosime pažangą įvairiose srityse, žiūrint iš horizontalios ir bendrosios perspektyvos. Na ir pasieksime taip pat praktinį požiūrį, e, analizuosime tam tikras praktinės problemas, kurios kyla pramoniai, kalbant apie taisyklių suvienodinimą, standartų, metodų, saugumo ir kitų aspektų suvienodinimą. Taip pat uh, aptarinėsime e, kitus TTP aspektus e, ir šių klausimų metu mes taip pat diskutuosime apie galimą e, ginčių sprendimą tarptautinės teisės srityje, kurio dar nėra, kuris turėtų būti išvystytas TTIP galėtume pasitelkti nacionalinius teismus, valstybių ginčių sprendimus, investuotojų ir valstybės ginčių sprendimus, ISDS sprendimus, kurie skiriasi nuo valstybių dvišalių sustarimų, kurie egzistuoja dabar. Taip pat uh, dvišalius teismų e, ginčių sprendimus, tokius, kuri, kurių metu pasitelkiama taip pat ir tarptautinė prekybos organizacija, mediacija, tarpininkamas ir taip toliau. Inte komitetas yra atsakingas Europos parlamente už klausimus, kurie yra susiję su prekybos sutartimis su trečiosiomis šalimis regioninėmis organizacijomis. O jūrių komitetas yra atsakingas už e, analizę ir taikymą ES teisės aktų. Taip pat turi analizuoti ir tautotinius teisės aktus e, ir geresnį, geresnę teisėją kūrą, e, civilinę, procedūrinę teisę, teismų bendradarbiavimą civilinėse bylose ir taip toliau. Taigi mūsų komitetai susitarė kartu šiandieną organizuoti šiuos klausimus, tam, kad galėtume pasidalinti abiejų komitetų patirtimi. Šie klausimai organizuomi laiku, todėl kad komisija neseniai paskelbė savo išvadas dėl ISDS konsultacijos. Ji tai padarė prieš mažiau negu dvi savaitės. Ir kitas TTIP diskusijų dėrybų etapas vyks kitą savaitę Bruselėje. Prasidės kitą savaitę Bruselėje ir mes jo metu analizuosime reguliavimo ir bendradarbiavimo principus. Dabar suteiksiu žodį ponui Bertlange tam, kad galėtų padaryti išankinę kalbą ir e, duoti žodį žodį pirmai grupiai ISDS. Dėkoju ponui Svobodai. Manau, kad tikrai gera idėja analizuoti šios klausimus kartu. Klausimas, kuris yra susijęs su teisiniu nuoseklumu, e, su teisės, ES teisės aktų e, dėrėjimų ir e, taip pat klausimai, kurie yra susiję su tarptautinėmis sutartimis, yra svarbus. Šiandieną mes analizuosime visų pirma galimybę apsaugoti investuotojus ir reguliavimo bendradarbiavimą. Šiandieną e, mes organizuojame šias diskusijas, todėl kad kitą savaitę E, prasidės aštuntasis darybų etapas. Mes, žinoma, jo metu analizuosime reguliavimo bendradarbiavimą. Taip pat mes jau gavome konsultacijų rezultatus ir turime jais remiantis padaryti savo išvadas. Taip pat reikėtų pasakyti, kad Europos parlamentas atliko tam tikrą vidurio laikotarpio peržiūrą. TTIP e, darybų peržiūrą norėtume renkti rezoliuciją, e, prie kurios prisidėtų visi susiję komitetai, tam, kad galėtų būti pasitekta visų ekspertų nuomonė. Taigi mes dėl šio dokumento balsuosime gegužės mėnesį. E, pirmasis šiandienos e, klausimų etapas, pirmoji dalis yra galbūt labiausiai kontroversiška. Ji yra skirta investuotojų apsaugai. Mes turime apsaugoti investuotojus, kaip kad minėjo panas Svoboda. Mes neturime kalbėti tik apie ISDS taikymo e, teisingumą, bet turime diskutuoti ir apskritai apie tai, kaip būtų galima pasitelkti tuos teisės aktus jautriems subjektams apsaugoti ir manau, kad visi e, sutiks, kad turime užtikrinti, kad investicijos investicijos bus apsaugotos ir kad nepasitaikys diskriminavimo atveju tiek ES, tiek, e, tiek kitose šalyse investicijose iš kitų šalių. Nuo 2009 metų Europos Sąjungoje mes turėjome išimtinę atsakomybę tarptautiniams e, prekybos susitarimams. Taigi, Logiška, kad mes ir, turim, ir toliau turime analizuoti šios klausimus. Ir žinoma, mes turime ateityje aptarėti ir kitus klausimus, kitas sutartis, pavyzdžiui, Kanados, Singapūro, Naujų Zelandijų. Dabar diskutuojame su Kinija ir su Mianmaru. Ir mes turime analizuoti ir apie investicijas bei karjerą. Turime diskutuoti būtent šiais klausimais. Taigi dėrybų dar laukia gana e, daug ir ateityje. Turime analizuoti ne tik TTIP, bet ir esamas investicijų susitarimus e, Europos Sąjungoje. Jų yra apie 1400. Mes kalbame apie išimtinę ES e, e, atsakomybę. Teisės aktai galioja, jie buvo patvirtinti 2012 metais, taigi turime išanalizuoti visas šias sutartis tam, kad išanaliz... ir padaryti išvadą, ar tikrai juose yra laikomas ES taisyklių ir vertybių. Aš džiaugiuosi, kad mes turime keturis ekspertus. Šiandieną atvyko keturi ekspertai ir e, analizuos e, visų pirma investuotojų apsaugą, ne tik į SDS. Ir aš džiaugiuosi e, galėdamas pristatyti ekspertą į SDS, investicijų E, ek, apsaugos ekspertą Rupertą Šlegelmirš. And Ačiū pritariu Jums, kad e, investicijų apsauga, pamatavimas pagal europinius e, standartus yra sveikintinas diskusijos iš parlamente. Džiugu, kad jau vyksta tokios diskusijos ir sugrįšiu prie bazinių dalykų, jei leistumėt. Noriu pristatyti mūsų viziją dėl ISDS ir galimų alternatyvų. Visų pirma, paaiškinsiu, kas yra ISDS. Investuotojų ir valstybės ginčių sprendimas. Ir toliau kalbėsiu apie tai, kaip apsaugoti investicijas. Čia iš plano matysite, kad pateiksiu pagrindinių faktų dėl ISDS. Taip pat aptarsiu pagrindinius argumentus tiek už, tiek prieš ir po to pristatysiu išvadas, e, komisijos e, pozicija dabar yra pertvarkyti JSDS, ką galime padaryti, plus bus medžiaga. Taigi, pirm, pirmas dalykas, apie ką kalbame. Man atrodo, kad į tą klausimą galime lengvai atsakyti. Eina kalba apie tokį mechanizmą, kuris leistų sustiprinti tarptautinius įpareigojimus tam tikrus, tam tikrus kalbu apie siaurą paketą įsipareigojimų, tai yra Visų pirma, prievalė nediskriminuoti, kai investuotojas įsikūręs teritorijoje. Antras, mm, nekonfiskuoti, netimti turto be viešo intereso poreikio. Trečia, kad nebūtų neteisingo, nesažiningo elgesio su jumis e, tai yra ribota apibrieštis, kuri čia pateikiama, tai yra tiesiog mm, teisingumo nesuteikimas. Ir ketvirtas elementas yra lėšų, galimybę lėšas pervesti į šalį ir iš šalies. Aš turiu detaliau apie tai pakalbėti. Visiškai aiškiai reikia pasakyti, kad investuotojų valstybės ginčių sprendimas nėra numatytas kitoms prievolėms, nors tai ir yra laisvos prekybos susitarimo dalis, kur eina kalba apie laisvą prieimą prie rinkos, ar viešuosius pirkimus, ar bendarbiavimą, dereguliavimo bazės, visa tai nepatenka į SDS sistemą. Mes turime tik tai tas keturias pagrindinės nuostatas. Taip pat ir čia svarbiausias būtų mano, tai, ką noriu pasakyti, momentas. Tikrai nėra siekiama kompensuoti už pelną. Tai, aišku, nusavinimas yra vienas dalykas, bet reikia kalbėti apie verslo aplinką ir pelną atskirai. Uh, Kodėl mes turime dabar tas taisyklės toks klausimas? Manau, kad pagrindinis skirtumas palyginti su kita ekonominė veikla yra, kad investicijos yra ilgalaikis įsipareigojimas. Gali savo konteinerį kažkur nusiųsti kitur, jei kyla kokių priekybos problemų, bet nebūtinai gali uh, Mm, tą, tą išgrėžinį, kur mm, naftai gre, išgauti iš tik išgrėžė telekomo infrastruktūrą, kurią tik mm, išplėtojo valstybė, nebūtinai gali persikelti į kitą teritoriją. Taigi tai yra skirtumas palyginus su kita prekybos rūšimi, kai eina kalba apie investicijas. Ir taip pat, jeigu turi m, apsaugą teritorijos, torinis aspektas yra labai svarbus, nes yra tam tikri minimalų standartai. Uh, ir prieš, prieš tai viską įvertini, tik paskui galvoji apie mm, pinigų investavimą į tam tikrą aplinką. Dabar ES, aišku, yra labai svarbus vaidmuo šioje sistemoje. Mes langė jau kalbėjo apie tai, mūsų valstybės narės mm, iš 300 sutarčių maždaug pusę turi, kodėl daugiau kaip su pusė Mm, yra mm, visų investicijų sutarimo sudarytos su ES. Tai yra, esame vienas iš didžiausių investavimo partnerių, palyginti su JAV, kur yra pekybinė partnerė daugiau. E, taigi mūsų labai svarbus čia vaidmuo. Ir nauji atvejai 13 metais, pavyzdžiui, buvo um, ES įmonės e, būtų toks ryškiausias pavyzdys, tai yra diskusijos su Argentinos valdžia dėl uh, EPF e, naftos kompanijos tam tikro turto mm, nusavinimą. Čia yra aiškus e, pailustravimas, kodėl es e, įmonės kelia tokias bylas. Dabar jeigu pažiūrėtumėm, kaip veikia ta sistema iš tikrųjų ir ar kyla pavojus mūsų reguliavimo bazės suverenumui, labai svarbu yra pasakyti ir štai šalia manęs sėdė mokslininkas iš akademinio sluoksnio, kuris apie tai kalbė viešai, 90 e, procentų bylų yra ne dėl įstatymų, ne dėl teisės aktų, o dėl to, kaip teisės aktai yra gyvendinami. Tarkim, vietos valdžia prieėmė kažkokią tai sprendimą, provincija atšaukė leidimą ir panašiai tokie veiksmai. Tik 10 procentų e, bylų yra keliamos e, ginčiant teisės aktą ar panašius dalykus. Ir be to, Mm, ne tik didžiosios tarptautinės kompanijos kelia tokias bylas. Mokslo tyrimai rodo, kad ir vidutinio dydžio kompanijos kelia apie 45 procentus ir netgi e, e, mažos įmonės kelia didelį procentą apie. Didelį procentą bylų ir kalbėkime apie tai, kokie yra pagrindiniai argumentai. Net ir mikrokompanijos uh, kelia tokių bylų. Taigi dabar kaip būtų galima užtikrinti efektyvę apsaugą? mes e, argumentą pateikėme tokį, kad reikia visų pirma pasikliauti vietos teismais. Jie yra pakankamai geri. E, yra, aišku, ir kitų alternatyvų. Dabar kalbant apie vietos teismus, manau, kad mes visi galime prisiminti, kad tarptautiniai įsipareigojimai mūsų susitarimuose apsaugoti e, investicijas nėra tiesiogiai taikytinė vietos teismuose. Mes turime tai, ką vadiname netiesioginių poveikių tuo nuostatu. Ir čia yra viena iš gerų tokių prie priežasčių tam vietos, vietos teismai nenori gyven, e, taikyti tarptautinės teisės ir vietos teismai netgi gali anuliuoti tam tikrą e, priemonę. Ir netgi yra to teisinėse sistemose, kai kuriuose numatytos tokios nuostatos, o SDS numato tik tai kompensaciją. Taigi priemonė kaip po tokia yra neliečiama, gauni tik tai kompensaciją už tai. Mm, ir JAF tiesioginį taikymą taip pat neigia ir mes negalime, kadangi to užsitikrinti kitose valstybėse irgi nenorėtumėm, kad mūsų vietos e, teismai tai darytų. Antras klausimas, e, iš dalies aš jau kartoju tai, ką sakiau. Kai tarptautinė prievolė nėra tiesiogiai taikytina, bet kokiu atveju mums nieko nepadės tai, kad vietinė sistema yra tvirta. Daug kas sako, kad taip, vietos teismai yra geri, taip, tačiau jie gyvena vietos įstatymus, o ne tarptautinius. JAV, pavyzdžiui, pateiksiu e, tokį pavyzdį. JAV nėra nuostatos rodžiučią diskriminavimą ir pirk, viešųjų pirkimų teisė ir kitur. Taigi nėra taikoma prievalė nediskriminuoti, kai nekalba apie investavimo sustarimus. Kitas pavyzdys, kadangi kalbame apie TTIP, JAV yra mm, apie 130 bylų daugiau nei prieš bet kurią kitą valstybę PPO ir būtent didžiausias ginčio objektas yra nediskriminavimas. Mm, JAV vietos teismai, kaip aš jau sakiau, mm, neįgyvendina PPO nuostatų, kadangi jos neturi tiesiog negaliojimo. Taip pat mūsų sutartyse yra nediskriminavimo nuostos, tai mums rizika nedidelė, mes turime mm, apginti savo interesus, jeigu nėra vietos kanalų, mes galime pantelėti kitus kanalus. Uh, Toliau šitos diskusijose kalbama, o kodėl mes nepasitelkėme valstybės ginčio su valstybė priemonės, mes galime per PPO, per tarptautinės priekybos sutartis tai padaryti. Čia vėlgi, kaip aš jau sakiau, 90 procentų e, bylų yra nukreiptos prieš administracinės priemonės. Jeigu mes e, naudotumėm PPO mechanizmą valstybės prieš valstybės ginčą, tai būtų uh, Mm, kelios bylos tik tai per metus, tai būtų dėl sisteminių tam tikrų komercinių priežasčių keliamas bylos, tai valstybė prieš valstybę tokiu atveju bylų nebūtų daug, kadangi sistemiškai jos nėra įdomios, tai čia eitų kalba gal apie vieną kompaniją tik tai paprastai. Taip pat, mm, galvojant apie mūsų interesus, ne, nebūtų tokia naudinga sistema. Uh, nes mes turėtumėm spręsti, mm, kokias bylas imti, turėtumėm veikti kaip arbitražas, taip pat būtumėm mm, priklausomi nuo vyriausybių geros valios, kad bus ginčas įspręstas, mm, bet kokia atveju tai dažniausiai yra konkretus ginčas dėl konkrečios kompanijos situacijos ir dažnai pernelik tai mažas ginčas, kad vyriausybės dėmesys būtų pritrauktas ir galų galę tada ta įmonė liktų visai be saugos. Ir ISDS bazinis modelis yra toks, kad pats investuotojas kelia bylą valstybei. Ir toks modelis yra tinkamiausias šiai sričiai. Tačiau reikia aiškiai pasakyti, tai dar nereiškia, kad sistema yra mm, tobula. Priešingai, mes esame išryškinę tam tikrų problemų, kur mes galvojame, kad sistema gali būti tobulinama. Mm, Man atrodo, kad jau nekarta parlamente yra kalbėta apie tai, kad mūsų sutarimai su Kanada ir Singapūru yra tokie pavyzdžiai, nes yra numatytas visiškai skaidrumas. Mm, čia tokia štai kritika aptarčiau mm, yra numatyta efektyvi sistema dėl arbitražo ir yra numatyta ir efektyvi priežiūra iš valstybių pusės. Toliau Pabaigoje aš dar jums parodysiu skaidrę, ką domina tos detalės. Turime stulpelius, kur yra surašyti visi tie patobulinimai, kuriuos jau įdėgėme. Es, e, kaip sakiau, perinant nuo Lisabonos e, sistemos valstybės narėse prie ES tokios kaip ir pagristos investicinės politikos. Aišku, tai yra diskusijų pradžia, pasiremiant tomis konsultacijomis, kurios buvo paminėtos bendra pirmininkių įžango žodžiuose. Po to vyko konsultacijos su pilietinė visuomenė susidirodomis šalimis ir aš neslėpsiu nuo jūsų, kad bendras atsakymas buvo gana skeptiškas na, gal net ir labai skeptiškas, kaip jau minėta buvo, bet buvo ir daug gerų minčių pasiūlyta dėl to, kaip reformuoti sistemą. Ir mes išskyrėme keturias darbų sritis, kur mes norėtumėm įsigilinti ateityje. Mūsų manimų reformos turi būti sutelktos į dar geresnę e, apsaugą teisės reglamentuoti, taip pat reikia žiūrėti į uh, Mm, arbitražo teismų veikimą ir efektyvės galės, ypač interesų konfliktą. Taip pat reikia atidžiai pažiūrėti į tai, kaip e, vietos teisinė sistema turėtų veikti tarpusavėje, kad ne vien tik tai būtų išvengta paralelinių bylų, bet ir kad būtų aiškiau pasidalinta kompetencijomis. Na ir galiausiai, man atrodo, yra toks platus konsensas, nors buvo dar nemažai kritikos išsakyta, kad Mm, tam tikra struktūra, tai yra tas antrasis priežiūros sluoksnis būtų naudinga. Ir kaip mm, jau minėta, iš tikrųjų iš komisijos greitai bus pateikti pasiūlymai. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, labai aiškus pranešimas, aiškiai ir komisijos pozicija. O dabar antras pranešėjas yra daktarė Freja Beitens. Ji yra Leideno universiteto teisės asocijuota profesorė. Ji taip pat e, dirba teisininkė. Ji teikia patarimą, patarimus e, vyriausybėms, nevyriausybinėms organizacijoms, tarptautinėms organizacijoms ir kitoms. Žodis Jums. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte man šią progą pasisakyti iš akademinės ir praktinės pusės. Ir aš visiškai sutinku su tuo, ką pasakė kolega iš komisijos. Norėčiau trumpai pabrėžti tris dalykus. Pirma, dėl kokios priežasties turime investavimo teisę, dėl, kurios, dėl ko yra ISDS ir kokie yra svarbiausi nesusipratimai, kurie vis Mm, pasirodo šiose diskusijose. Ir e, kalbant apie naudą ir e, kainą, kur yra ta pusiausvyra. Visų pirma, kodėl apskritai buvo sukurta ši sistema? Ji buvo sukurta siekiant užtikrinti visuotinės minimales teisės visiems investuotojams panašiai kaip žmogaus teisų, teisų sistemoje. ISDS anksčiau, vietoj ISDS anksčiau būdavo nacionalinė apsauga. Tačiau ta sistema nepasiteisino, nes ji buvo labai politiška, e, labai, ne, labai, ne, labai šališka ir retai būdavo pasiekiama kompensacijų. ISDS nauda būtų. Kai kas ginčiasi, kad reikėtų grįžti prie valstybės ginčio su valstybė sprendimo sistemos, bet mano galva tai nebūtų labai praktiška nes tokiu būdu valstybė ne tiek atsižvelgtų į tai, ar investuotojas patyrė žalą, bet e, pasirinktų momentą, kai jai patogiausia užsipulti kitą valstybę. Toliau. Yra visai lė nesusipratimų, kalbant apie šią sistemą. Ji sistema, ši sistema skirta ne tik didelėms įmonėms, jie naudojasi ir MVI. Ir dauguma atvejų laimi valstybę ir tada investuotojai gauna daug mažesnę kompensaciją nei kad tikėtasi. Taip pat, kaip minėta, iki šiol pagal šią sistemą daug bylų buvo pateikta investuotojų iš valstybių narių, būtent iš Niderlandų, Vokietijos, Junktinės karalystės. Ir jų tų bylų buvo daug daugiau negu jav investuotojų pateiktų pareiškimų išskyrus Vattenfall atvejį, nedaug pavyko pasiekti toms įmonėms. Šie teisės aktai nėra blogi, bet e, turime kalbėti apie atskirų atvejų administracinius sprendimus. Taigi, kalbant apie kaštų ir naudos analizę, nacionaliniai teismai, kartai sakoma, yra pakankami užtikrinant teisinę apsaugą. Žinoma, egzistuoja ir nacionalinė teisė, tačiau tai nereiškia, kad jos teikiama apsauga visada yra taikoma, ypač politiniais atvejais. Dažnai suveikia lojalumas savo valstybei, e, ypač kalbant apie prisiekusiųjų prisiekusiuosius. Pačioje Europos Sąjungoje pastebime, kad ne visi nacionaliniai teismai taiko tarptautinę teisę, nors tokia galimybė ir egzistuoja. Vienas pastarojo metu atvejais NVO nu, padavė, kreipėsi į Teisingumo teismą dėl vienos aplinkosaugos sutarties ir nebuvo taikoma tarptautinė teisė šiuo atveju. Taip pat dažnai tokiuose diskusijose sakoma, kad jeigu jau turime gerą nacionalinę sistemą, ką mums dar reikalinga tarptautinė, aš tada paklausiu, ar turite omenyje, kad norite atsisakyti Europos žmogaus teisų teismo, nes visos valstybės narės užtikrina gerą teisinę žmogaus teisų apsaugą. Tada paprastai žmonės susimasto ir galbūt pakeičia savo nuomonę. Invest investicijų teisė ISDS, aišku, nagrinėtų pačius e, žymiausius atvejus, e, kontroversiškiausias bylas, kai valstybės nesugeba ištaisyti situacijos nacionaliniu lygiu. Taip pat e, netinkamai suprantama, kad nacionalinės teismų procedūros yra pigesnės. Nepamirškite, kad tokiais atvejais valstybė turi apsimokėti savo teisinės išlaidas. Ir ne tik savo, bet taip pat ir teisminio nagrinėjimo išlaidas. Ir jeigu bus, pavyzdžiui, kreiptasi apeliacinė tvarka, tuomet išlaidos labai išauga. Žinoma, tai nereiškia, kad ši sistema labai gera, dar ją yra daug kur tobulinti. Ir vienas iš potencialių tobulinimo būdų būtų surašyti sutartį taip, kad būtų numatyta ribojanti investuotojų ir investicijų apsaugos apibrieštis. Mes nenorime, mes norime apsaugoti pačias jautriausias rytis. Kai kurios apibrieštis sutartie, pavyzdžiui, sąžiningas elgesys yra labai aptakios, ne visai aišku, kas turima omenyje. Taip pat galima, pavyzdžiui, daryti išimti teisę į prieigą prie rinkos. Taip pat galima atmesti visapimančius straipsnius, kurie kartais leidžia ne visai tinkamai nacionalinius interesus, įmonė interesus ir sutartis įtraukti į tokias sutartis. Taip pat sutartyje galima įtraukti tam tikrus e, pateisinimus, tokius kaip sveikatos, aplinkosauginiai žmogaus teisų aspektai. Tačiau dauguma valstybių narių iki šiol to nėra padariusios. Be to, Kartais įmanoma kvalifikuoti prieigą prie mm, šios ESDS sistemos. Pirmasis pasiūlymas būtų e, pilnai išnaudoti esamas nacionalinės procedūras prieš perinant prie tarptautinio arbitražo. Tai yra viena iš galimybių, ji galbūt sumažintų pareiškimų skaičių, bet gali padidinti išlaidas, nes yra nacionalinės procedūros ir jeigu po to prisidės na, tarptautinė procedūra, taip pat e, padidėtų ir kaštai ir taip pat e, laiko trunkmė. Dar viena alternatyva, kurią galima pasirinkti, yra žargonų vadinama uh, uh, kelio ir takelio alternatyva arba pasuksite tarptautinę arba nacionalinę kryptimį. Yra dar viena galimybė, pagal kurią teismai gali preliminarioje stadijoje atmesti ir atsisakyti nagrinėti nepagrystus pareiškimus. Taip pat tai galima susijęti su tuo principu, kad pralaimėjusi šalis sumoka Tokiais atvejais investuotojai pateikia nepagristas paraiškas, e, turėtų apmokėti ne tik savo, bet ir ES bilinėjimos išlaidas. Dar viena galimybė yra mediacija. Investuotojams galima sakyti, kad mediacija yra privaloma ir tik jeigu nepavyksta mediacijos procedūra, tik tada galima pradėti arbitražo procedūrą. Ir paskutinis išlaidų ir naudos analizės elementas būtų e, inkorporuoti tam tikrus saugiklius į patį arbitražo procesą. Ir taip pat galima padidinti skaidrumą. Dabar arbitražo kompensacijos yra skelbiamos viešai išskyrus kelias išimtis. Tačiau galima teikti informaciją apie ginčą ir ryšim su tuo, ką pateikia investuotojas ar valstybė. Galima skelbti bylos medžiagą internete, kad žmonės galėtų sužinoti, kas vyksta. Tai daroma nafta proceso metu Šiaurės Amerikos laisvos priekybos susitarimo rėmose. Ir žmonės vyksta į tą bylos nagrinėjimą ir matome, kad informacijos viešinimas pasiteisina. Jeigu yra tam tikrų išimčių, išimčių, jeigu yra konfidenciali informacija, kurios nenorima viešinti, tada galima laikytis riboto informacijos skelbimo. Taip pat e, labai naudinga suteikti aktyvų vaidmenį šalims, taip, taip pat nevyriausybinės e, organizacijos, e, joms galima leisti teikti tam tikrą informaciją, galima susitarti dėl elgesio kodekso. Kai kas skundžiasi, kad yra nedidelė arbitrų grupė, nagrinėjanti visas tas bylas. Grupės yra nedidelis, nes valstybės ir investuotojai skiria tuos pačius žmonės. Jie tai neprivalo to daryti, bet tiesiog tokia yra praktika. Taip pat turi būti aiškios taisyklės dėl atskle, informacijos atskleidimo. Taip pat galima susitarti ir komisija jau tai yra pasiūliusi, kad yra arbitrų sąrašas, dėl kurio susitarė valstybės prieš bet kokį ginčą. Galbūt tame sąraše bus 20, 30, 40 žmonių patvirtintų. Ir iš to sąrašo galima būtų skirti arbitrus. Aš asmeniškai manau, kad Apeliacinis mechanizmas taip pat būtų labai naudingas, nes tokiu būdu galima būtų atitaisyti netinkamo teisės taikymo klaidas. Tačiau tai nereikštų, kad visos bylos šalis būtinai teiktų apeliacijas. Pavyzdžiui, jeigu PPO PPO irgi yra toks apeliacinis, e, apeliacinė struktūra. Iš pradžių visi labai aktyviai ją naudojusi, tačiau metams bėgant apeliacijų skaičius sumažėjo, nes nusistovėjo tam tikra jurisprudencija ir žmonės tiesiog suprato, kada ko gali tikėtis. Kai kas sako, kad na, mums nepatinta, nepatinka arbitrai, geriau jau turėkime nuolatinį, nuolatinį teismą bet e, kyla klausimas, ar iš tikrųjų norite tai daryti, nes bet e, tai yra dar papildomos išlaidos, nes reikėtų e, nuolatinių darbuotojų, nuolatinių teisėjų. Tada reikėtų taikyti tokį teis, teismą ne tik e, ginčiams tarp JAV, bet ir su tarptautinė priekybos organizacija ir kitais atvejais, o čia galbūt ir daugia šalio pritarimo nesulauktume. Taigi, reikia kai ką tobulinti. Visų pirma, reikia išsamesnių, geresnių sutarčių, kurios galėtų apibriežti kas e, yra leisna, kas ne, kokios rytis apriepiamos, kokioms netaikomos jos nuostatos. Taip pat būtų naudinga numatyti prieigos prie teisminių procedūrų kvalifikacijas. Pavyzdžiui, galima būtų taikyti nuostadą, kad, prie, kad SDS naudotis galima būtų tik išnaudojus visas nacionalinės galimybės, kad nebūtų piknaudžiaujama šią sistemą. Ir arbitražo procese taip pat reikėtų numatyti tam tikrus saugiklius, tokius kaip Elgesio kodeksas, apeliacinis mechanizmas ir skaidrumas. Baigiant, norėčiau pasakyti, kad svarbiausia užtikrinti, jog būtų teikiama išsami ir tiksli informacija Pavyzdžiui, jeigu paaiškėja, kad e, arbitrai yra šališki, kurie anuliuoja nacionalinius sprendimus, tuomet e, val, val, piliečiai ir valstybės turi teisę apie tai sužinoti. Ši sistema turi tiek privalumų, tiek trūkumų. Dabartinė sistema tikrai nėra tobula, bet nereikia visko iš, išle, iš karto nuleisti rankų, galima tą situaciją tobulinti. Žinoma, tokiu būdu būtų taikomas labiau europinis požiūris, o ne paskirų ES šalių modelis. Taip pat, jeigu nebūtų jas desitraukta į susitarimą, tai būtų sunku, pavyzdžiui, Mm, su Kinija derantis prašyti tokios, tokios nuostatos, jeigu su Amerika jos nebūtų. Dėkuoju. Thanks a lot. Clear message. Improvement is necessary. Dėkuoju, taigi jūs teigiate, kad e, pažangos dar tikrai reikia. Trečiasis pasisakantis narys yra ponas James Zan investicijų ir įmonių padalinio direktorius, dirbantis Junktinių tautų priekybos ir plėtros konferencijoje. Šiuo metu yra dabar ruošiama metinė ataskaita. Prašau žodis ponui Zam. Dėkoju. Pirmininkė, man tikrai didelė garbė galėti pasisakyti Europos parlamente ir pristatyti nuomonę būtent šiuo labai svarbiu klausimu. Aš manau, kad ši tema jau buvo labai išsamei aptarta. Taigi norėčiau tik priminti, kad ISDS yra vykdymo užtikrinimo mechanizmas priemonė, kuri turi būti e, taikoma asmenėms tarptautinių investicijų sustarimų nuostatoms. Taigi reikėtų žiūrėti ne tik atskirai į SDS, bet susijęti jį būtent su, tas, su tomis esminėmis nuostatomis. Ir ryšys tarp tų nuostatų ir procedūrų ir nuolatos turėtume prisiminti būtent šį ryšį, kai diskutuojame apie ISDS ir be išsamaus paketo, kuriame būtų ir esminės susitarimų turinys ir ISDS reforma bus besarišio. ryšio. Taigi aš jums e, pateik, paruošiau prezentaciją, norėčiau tiesiog paminėti kai kuriuos svarbiausius dalykus, e, kurie yra taip pat e, ir mano rašytinėje prezentacijoje susitelkti savo dėmesį į keturis dalykus. Visų pirma, iššūkiai, kurie kyla kalbant apie tarptautinių sustarimų režimą. Taip pat svarbiausi faktai, kalbant apie dabartinį ESDS naudojimą. Taip pat norėjau susumuoti ir esamus diskusijų rezultatus, pristatyti pliusus ir, ir minusus, kalbant apie SDS mechanizmą. Ir taip pat e, norėčiau dar pristatyti ir galimą ISDS reformą ir reformų opcijas bei galimus, galimas tų pasiekmes. Norėčiau aš pradžių pasakyti, kad e, tarptautinės investicijų režimas yra labai sudėtingas, jame yra daugiau negu 3 tūkstančiai Jame yra 3260 investicijų susitarimų dvišalių, regioninių ir daugiašalių pagrindų. Tai yra 2014 metų pabaigos duomenys. Šiame režime diskus, e, ginčių sprendimas yra vienas iš sutingiausių dalykų ir jokių lengvų sprendimų kol kas nėra. Kalbant apie tarptautinį investicijų režimą, jam yra kylantis, kyla trys iššūkiai. Vienas iš šių iššūkių yra politiko, politika. Antras e, yra tvariosios e, plėtros tikslų įtraukimas e, į tą sustarimų režimą. Ir mažai kuriuose sutartyse būtent e, visi plėtros tikslai yra būtent įtraukti į, į tekstą. Ir trečias didelis iššūkis yra sisteminiai iššūkiai. Sisteminis sudėtingumas, būtent kalbant apie tarptautinę investicijų teisę. Mm, prieš pereidamas prie ISDS reformos, norėčiau paminėti kai kuriuos svarbiausius faktus. Viso ISDS e, bylų yra 608, jų tiek buvo 2014 metų pabaigoje. Ir grafikė matote, kad e, skaičių, skaičius didėja, didėja kasmet. Kalbant apie valstybės, e, kuriuose investuotojai pateikė būtent e, pateikė tuos ieškinius, daugiau negu 50 procentų buvo būtent tokių ieškinių iš Europos Sąjungos o kalbant apie JAV, jų yra 22 procentai. Daugiau negu 70 procentų tų bylų buvo iškelta besivystančioms šalims ir perinamos ekonomikos šalims, kur valdysena yra gana silpna. Jeigu palygintume ISDS, jeigu pažiūrėtume ISDS platesnėje perspektyvoje, viso e, FDI galėtų būti 26 e, milijardai eurų. Ir e, šioje, šioje sistemoje dalyvauja 104 tūkstančiai tarptautinių įmonių. Skaičiai yra didžiuliai ir e, Vis dėlto ISDS bylų šiame kontekste yra tik 608, taigi palyginus su FDI jų yra nedaug. Taip pat dar yra tam tikrų atvejų, kurių mes nežinome, tokių bylų galėtų būti maždaug dar trečdalis, taigi vis dėlto bendras skaičius nebūtų didelis. Vis dėlto nereikėtų žiūrėti tik į skaičius. Kai kurios bylos yra susiję su svarbiais, svarbiamis politikos rytimis - energetikos politika, sveikatos politika, finansinės krizės priemonės. Taigi, kai kurios bylos tikrai yra susijusios su didžiulėmis sumomis. Taigi, tikrai labai svarbu įvertinti, e, E, kaštus ir naudą, būtent kalbant apie ISDS ir parinkti tokį sprendimą, kuris būtų tinkamiausias vyriausybėms, investuotojams ir kitiems suinteresuotėsiems subjektams. Aš turiu taip pat e, ir ISDS plus ir minus analizę. Aš viso to nekartosiu, jūs turbūt jau apie tai žinote. Taigi perėsiu prie kitos prezentacijos dalies Tai yra ISDS e reformos. Kur link turėtume eiti? Šiuo metu diskusijos dėl ISDS jau, e, jau neapima tik klausimo, ar to reikia ar nereikia. Ne, klausimas yra, kur link turėtume eiti, jeigu atsisakytume ISDS. Arba kaip reikėtų gerinti ISDS mechanizmą, jeigu norėtume vis dėlto jį išlaikyti. Pirmasis klausimas yra susijęs su ginčių sprendimu be ISDS scenarijos. Taigi pradėkime nuo paprasčiausios parinkties. Atsisakytume ISDS visiškai. Kas tokiu atveju mums liktų? Tai būtų tiesiog vietos vidaus teismai, kurie turėtų tarnauti investuotojams spręsti jų bylas arba liktų dar valstybė su valstybė ginčio arbitražas. Taigi tokie būtų du variantai, jeigu visiškai atsisakytume į SDS. Kalbant apie vidaus ginčio sprendimą, manau, kad ponas Trignus jau minėjo tokio varianto privalumus ir neigiamus aspektus. E, problema būtų, kad būtų pasitikima tik vidaus ginčio sprendimu ir daug galėtų kilti problemų. Vienas, viena iš jų yra, būtų TTIP lygių. Tai yra Teisingumo teismas Europos Sąjungoje turėtų analizuoti būtent šią sutartį ir kitas tarptautinės sutartis E, tokiu atveju. Tai manau, kad jau aukščiau kalbės asmo apie tai kalbėjo. Na ir visos sutartys, ne tik sutartys tarp ES ir JAV, bet ir su kitomis valstybėmis turėtų būti analizuojamos ir būtų, reikėtų kelti klausimą, kaip tai būtų daroma naudojantis vidaus ginčio sprendimu. Uh, Taigi, vis dėlto problemų būtų. Antras variantas yra valstybė su valstybė ginčio arbitražas. Tai yra klasikinis ginčių sprendimo būdas tarptautinėje teisėje. Apima beveik visas tarptautinės sutartis ir jose yra šis ginčio mechanizmas, ginčio sprendimo mechanizmas Jis taip pat yra jau taikomas tarptautinėje prekybos organizacijoje. Tai kodėl negalėtume pasiremtis tik šiuo mechanizmu? Bet tokiu atveju pastelkus šį mechanizmą e, būtų mažiau tarptautinės tarptautinio arbitražo atveju, atveju. Ir žinoma, investuotojas norėtų ginti savo teisę savo valstybėje. Ir žinoma, atsirastų tam ir tam tikrų politinių e, aspektų, e, kai būtų analizuojamos bylos susijusios su tarptautiniais teisės pažeidimais. Taigi tokiu atveju tikrai sprendimai galėtų priklausyti nuo valdžios norų e, kištis e, ir spręsti šios klausimus. Tada reikėtų tikinti tą vietos valdžią kad tikrai e, sutartis buvo pažeista ir kad tas pažeidimas yra tikrai labai rimtas ir dėl to gali nukentėti tarptautiniai santykiai. Žinoma, tokiu atveju būtų labai sunku čia bylą kovoti tiems investuotojams. Ir yra, jau dabar yra skirtingai taikomas valstybėse Būtent šis arbitražo mechanizmas investicijų e, bylose ir priekybos ginčiuose. Investicijų ginčiai dažnai yra mm, susiję tik su vienu investuotoju Taigi nemanau, kad visiškas ISDS atsisakymas ir e, kitų e, ginčių sprendimo mechanizmų pasitelkimas tikrai išspręstų šią problemą. Mes turėtume vis dėlto atsižvelgti į kilantį susirūpinimą dėl ISDS veikimo, jeigu nuspręsime vis dėlto pasilikti šį mechanizmą. Taigi dabar prieisiu prie antros prezentacijos dalies Tai yra ISDS reformos variantai. UNCTAD išanalizavo, analizavo šį klausimą jau daug metų ir mm, jau padarė ir mm, išvadas, tų diskusijų išvadas. Mes mm, padarėme penkias išvadas, tai yra penkis galimus variantus galima priboti investuotojų prieigą prie ISDS ir pagerinti e, procedūras susijusias su tarptautinėmis ISDS konvencijomis, pavyzdžiui, kalbant apie e, konvenciją skirtą investuotojų ginčių sprendimo centrui. Taip pat e, Antras variantas yra ISDS sistemos kūrimas, remiantis e, individualių tarptautinio sustarimų nuostatomis. E, trečias variantas yra tarptautinio investuotojų teismo, nuolatinio tarptautinio investuotojų teismo sukūrimo. Dar vienas variantas yra apeliacinis mechanizmas ir paskutinis variantas yra alternatyvių priemonių, tokių kaip, pavyzdžiui, ginčių sprendimas, konciliacija ir mediacija, pastelkimas. Norėčiau kalbėti apie tas alternatyvius e, mechanizmus Jeigu pasitelksime šį e, sprendimą, tai nereiškia, kad e, kitos, e, kiti reformos variantai būtų mažiau, mažiau vertingi. Yra, kalbant apie nuolatinį investicijų teismą, šiame teisme e, būtų teisėjai, kurie būtų paskirti ir jie būtų ten dirbtų nuolatos, taip pat tame teisme būtų ir apeliacinė taryba. Šis organizmas turėtų kompetenciją visiems e, ginčiams ir jis galėtų prisidėti prie ISDS skaidrumo ir legitimumo užtikrinimo, taip pat galėtų užtikrinti ir mm, te, sutarties nuostatų mm, tinkamą analizę. Vis dėlto e, matomumas būtų sunkiai pasiekiamas ir būtų sunku pasiekti susitarimą tarp valstybių. Vis dėlto toks nuolatinis investuotojų teismas, jo įsteigimas galbūt būtų, galbūt, galbūt geriau veiktų tokiame regioniame, tarptautinėme kontekste, kaip pavyzdžiui, TTIP. Nes galėtų spręsti tik vieno regioninio tarptautinio susitarimo klausimus. Kalbant apie apeliacinių skundų mm, teismą, e, ši diena yra nauja. Ir tiesiog reikėtų mm, įgyvendinti esančias nuostatas. Šis Šiuo mechanizmu remiantis būtų galima peržiūrėti e, e, pirmojo, pirmosios teismo instancijos e, sprendimą. Ir jeigu teisinė sistema sistemoje būtų daugiau negu 3000 tų e, tarptautinių susitarimų, būtų sunku užtikrinti, kad tinkamai veiktų šis apeliacinių skundų mechanizmas, būtų sunku užtikrinti e, nuoseklumą Na ir alternatyvus ginčių sprendimas, tai būtų lengvas variantas, tai būtų netesiškai pareigojantis e, sprendimas, jis galėtų būti naudingas, bet kitų mechanizmų pakeisti negalėtų. Taigi, ko mums reikėtų? Mums reikėtų naujo mechanizmo. Manau, kad mums reikėtų kelių požiūrių kombinacijos. Mums reikėtų bendro vieno, vieno požiūrio ir ne tik vieno sprendimo. Kalbant apie ISDS, reikėtų prisiminti ir visą bendrą kontekstą, investicijų režimų e, kontekstą, tam, kad galėtume užtikrinti nuoseklumą. Mums reikėtų naujos kartos ISDS, e, kur būtų atsižvelgiama 21 amžiaus investuotojų iššūkius. Dėkoju. Steffen Hindelang. Ir pabaigai profesorius Steffen Hindelang Berlyno Latvijos, iš Berlyno Latvijos universiteto. Jis pristatys mums e, studiją parengtą Expo generaliniam direktoratui 2014 metais. Tai profesorių Jan Kuper, Jan Kersen ir Henry Lang dalyvavo taip pat e, rengiant e, šią studiją. Taigi, žodis Jums. Ačiū pirmininkė už šią galimybę trumpai pristatyti pagrindinės tų trijų studijų dėl ISDS nuostatų ES mm, susitarimuose išvadas. Praeitais metais komisija užsakė šią studiją ir labai tikiuosi, kad prisidėsime šiuo darbu Mm, prie vykstančių diskusijų su CETA Singapūro kitų susitarimų svarstymo kontekste. Iš karto pristatysiu Jums tai, kas mano manimu yra svarbiausia, kas jungia šias tris studijas. Es turi numatyti investuotojų nuostatų skyrius, kurie būtų patys tobuliausi savo sutarimuose dėl laisvos prekybos, ar turi susiderinti, e, su, sudėrėti taip pat ir atskiras investicijų sutartis, jei to reikia. Ir atitinkamus reikšmingus įsipareigojimus turi paremti ir investuotojų ir valstybės ginčio sprendimo mechanizmas. Ir taip pat tai turi būti traukta tokie skyriai visus ES laisvos prekybos sutarimus ir ES turi numatyti svarbu, padaryti svarbu indėlį į tarptautinės e, teisės plėtrą ir atitinkamai apsaugoti Europos investicijos užsienyje. E, tose studijose yra aptarti ir CETA e, projektiniai tekstai, bendrai yra sveikinama ta pažanga, kuri padaryta ES, gerint dabartinį investicijų apsaugos E, visą dabartinę sistemą ir palyginus su ankstesniais susitarimais, kurie galioja taip pat ir tie, kurios sudarė es valstybės narės setą, aišku, yra proveržis visiškai į nau, naujus, naujas sritis naujos kokybės iš tikrųjų investicijų sutartis Europoje. Tai yra visiškai kitaip skuriama sutartis. Tai yra pasiskolinta daug nuostų iš Kanados ir JAF mm, modelių. Cetoje tai yra reikšmingi modeliai, daug nuorodų yra daroma į reguliavimą ir um, investicijų arbitražo procesas yra daug skaidresnis ir mažiau šališkas. Atitinkamai yra įvertintas tai, koks visas reguliavimo požiūris tai, um, pritaikytas yra penki trūkumai um, dar spręstini. Įdomu, kad tai keturi iš penkių sričių yra identifikuoti kaip tolesnio darbo sritis komisijos ataskaitoje dėl um, internetinių um, viešųjų konsultacijų dėl investicijų apsaugos, investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo transatlantinės reikybos investicijų partnerystės sutarimo kontekste. Taigi, mm, tos nuostatos uh, taip pat. Uh, buvo įtrauktos ir aš pristatysiu Jums štai tokias penkias rytis. Dabartinis CETA tekstas mm, nepakankamai traukia nacionalinės teisinės sistemas, susilpnina mm, teisinės sistemas, pavyzdžiui, imtumėm prancūzų, olandų, Europos sistemas, yra sustiprinama čia įstatymo viršinybė tarptautinėje sferoje, tačiau yra silpninamas tas nacionalinis lygmuo. Taip pat antras dalykas yra dabartinis tas tekstas. Mm, nenumato skundų struktūros ir tik tai miglotai tai užsienio užsimenama. Tačiau iš tikrųjų gali būti prieštaraujančių interpretavimų ir įvairių teisinių ar faktinių klaidų, kurias gali padaryti tarptautiniai arbitražo teismai pagal setą suformuoti ir tada bus labai sunku ištaisyti tokias problemas ir nėra nustatyta nuoseklumo įgyvenimo ir, ir, ir aiškinimo nuoseklumo garantavimo. Trečias dalykas, dabartinis tas tekstas nepakankamai išsklaido tokį visuomenės supratimą, kad mm, tribunolai gali būti, teismai gali būti šališki e, investuotojų atžvilgių. Ir jeigu eina kalba apie arbitražo procedūras prieš valstybės, gali būti iš tikrųjų e, galbūt jas inicijuoti tik tai investuotojai ir e, tada jų. Mm, tada patys teismai gali galvoti, kad Tai yra tarsi verslo interesų gynimas iš dalies. Ketvirta, dabartinėme seto tekste yra administraciniai klausimai neišspręsti kai kurie, kurie yra labai svarbus, galvojant apie procedūrinius padarinius. Ir penktas dalykas, ginčių sprendimo mechanizmas, kuris pateiktas seto tekste, galbūt nebūtinai atitinka es sutartis, nes nėra pakankamai atsižvelgta, pavyzdžiui, į ES teisingumo teismo, e, e, teisminį monopolį ar es teisės autonomiškumo principą.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 O Europai iš tikrųjų reikia nepriklausomo novatoriško ISDS modelio, kuris apsaugotų investuotojus ir a, taip pat paisytų Europos ir valstybinių interesų. Reikia europietiško investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo modelio, kad būtų galima apsaugoti mūsų investicijas užsienyje e, tvariai, užtikrinant naujus pasaulinius standartus ir skatinant investicijas, užtikrinant, kad reguliavimas ir privati nuosavybė dėrėtų e, suartėtų atitinkamai visi tie interesai ir kad tai padėtų mm, perteikti valstybių narių europinės vertybės ir teisnis, teisinius principus. Um, toks europinis modelis tinkamai įtrauktų nacionalinių ir europinių teismų tinkamą funkcionavimą, sprendžiant ginčius tarp investuotojo ir priimančios valstybės. Tai ypač svarbu, kai eina kalba apie pagrindinės teises ir jų įgyvenimą tinkamą. Mm, pakankamas e, nacionalinių ir europinių teismų integravimas gali būti e, užtikrintas pritaikius vietinės e, teisų už, už, užtikrinimo priemonės priklausomai nuo sistemų nepriklausomumo ir kompetencijos atitinkamo nacionalinėje teisinėje sistemoje. Reikia, aišku, spręsti ir tokius klausimus kaip uh, atitinkamas e, pakoreguotas lankstumas, įstatymo e, viršenybė, kai yra teismuose sprendžiamos bylos. Taip pat reikia galvoti apie tai, kad Europos modelis turi būti turi numatyti atitinkamą skundų sprendimo struktūrą investuotojų ginčiams, e, kad ją būtų galima pasinaudoti ir arbitražo atveju, kai na, kalba yra apie konkrečius ES susitarimus, bet lygiai taip pat, kad tai būtų galima e, panaudoti ir arbitražui, kai na, kalba apie susitarimus su, su trečiosiamis valstybėmis. Taip pat reikia, čia būtų trečias elementas, reikėtų galvoti apie tą neš, nešališkumą ar šališkumą, kai, kaip yra suprantama, tarsi teismai yra šališki investuotojų atžvilgių. Ehm, iš tikrųjų, tai labai labai reikšmingas elementas ir e, reikia arbitražą atitraukti galvoti apie potencialų arbitražo grupių suformavimą ir sąrašų sudarimą, ar galbūt ilgalaikiu laikotarpiu arbitražo būtų galima atsisakyti atitinkamai numatant nuolatinius teismus, kurie vykdytų tokie, tokius įgaliojimus. Ketvirtas dalykas - europinis modelis atitinkamai deleguotų administracinius sprendimus, kurie yra labai svarbus arbitražo rezultatui. Um, kaip kad, pažiūrėjau, arbitražo teisės skyrimas ir panašų dalykai, e, visa tai būtų užtikrinta per neutralumą organizav... visos organizacijos ir tarptautinės organiz... tarptautinio organizavimo statusą. Atitinkamai ICSID generalinis sekretorius neturėtų savo nuožiūrą veikti priimdamas administracinius sprendimus dėl CETA ar kitų ES susitarimo. Ir uh, Penkta, europinis modelis turi pakankamai garantuoti es teismų autonomiškumą ir ES teisingumo teismo teisinę monopoliją. Tai galima pasiekti tik tuo met, jeigu es teisinė santvarka bus atitinkamas, bus apsaugota nuo atitinkamo poveikio iš investicinio arbitražo sprendimų. Aišku, kad reikia galvoti apie privalomą interpretavimą, kuris būtų suteikiamas, nu, numatytas, kad jį suteiktų um, ES teisingumo teismas. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkokio neiškumo um, dėl ISDS teksto, tai tada kažkokie sutartyje reikėtų kreiptis į ES teisingumo teismą ir jo nuomonė turėtų būti visų pirma gauta ir tik tada būtų galima daryti išvadas. Galiausiai Europos komisija sėkmingai pateikė, pristatė atnaujintą investicijų skyrių skyrių CETOje daugiausiai pasiriemo Šiaurės Amerikos standartais, tačiau išlieka tam tikrų trūkumų, nors ir yra ryškių patobulinimų palyginti su valstybių narių dabartinė sistema, kadangi nėra susitarimų dar sudaryta, tai aišku, um, Europa ir Europos parlamentas gali dar pateikti savo siūlymų, kaip padaryti šią sistemą patrauklesnė, geresnė, tinkamesnė mūsų investicijoms apsaugoti. Um. Now we have question and answers for the members. Dėkoju už pristatymą. Dabar 20 minučių skiriama klausimams ir atsakymams iš parlamento narių. Prašyčiau kalbėti trumpai ir tiksliai. Tai yra klausimų, o ne pasisakymų sesija. Taip pat prašyčiau nurodyti, kam adresuojate klausimą. Taigi, Pirma pasisakys Emma McLaren. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems pranešėjams. Mano smegenys jau pradeda skaudėti nuo visų tų teisinių galimybių. Tačiau vienas dalykas yra akivaizdus, kad reikia numatyti investuotojų apsaugą kokią nors formą ir negalima tiesiog nuspręsti to nedaryti. Iš statistikos matosi, kad ES investuotojai naudojasi šią sistemą daugiau negu kas nors kitas. Dabar turime pagalvoti, kaip tai patobulinti ir atsižvelgti į išgirstus siūlymus, kad užtikrintume, jog žmonės ir toliau mėgautųsi apsaugą ir dar geresnę apsaugą. Norėčiau atkreipti dėmesį į apribotą prieigą MVI prie šios sistemos. Man atrodo, kai kurie sprendimai dar labiau komplikuotų ir prailgintų šį procesą. O tai reiškia, kad jis dar atito, ši galimybė dar labiau atitoltų nuo tų, kam taip pat aktuali ši apsauga. Taigi, labai norėčiau panagrinėti, kaip galbūt paraginti jūs pagalvoti, kaip e, numatyti veiksmingesnę apeliacinę sistemą ir taip toliau. Tačiau aš norėčiau užduoti vieną konkretų klausimą profesoriui, kuris pasiūlė, kad reikia geriau išnaudoti ISDS, ją patobulinti, kad kad visuomenė nebegalvotų, kad tai yra teismas nusiteikęs prieš investuotojus. Galbūt jūs galėtumėte konkrečiau papasakoti, kaip tai padaryti. Ir taip pat e, gal galėtumėt patikslinti, kur Europos e, Sąjungoje, Sąjungoje jis turėtų būti. Dėkoju, žinau, e, dėkoju, aš taip pat laikysiuos teisyklės ir užduosiu klausimą. Pirmasis klausimas Europos komisijos atstovui ponui Braunui. Jūs sakote, kad vyko visuomenės konsult, viešos konsultacijos ir 97 procentai atsakymų pasirodė yra neigiami, neigiami ESDS atžvilgių klausimas. Vienas iš iššūkių, na žinoma, kad visi sutinka, kad reikia saugoti investicijas Ir tokia apsauga taip pat suteikia galimybę kvestionuoti tas, ta, tas investicijas ir jų apsaugą. Bet kas bus, kas tie, kas vykdys arbitražą, ar tai bus teisininkai, privatus e, tribunolai ar vyriausybinės institucijos. Ir ar ponia Betens, pavyzdžiui, kuri kalbėjo kaip teisės profesija ir e, vyriausybės konsultantė, gal galėtų patvirtinti, ar jinai dirba taip pat ir, ir e, chemijos pramonės in, interesus atstovaudama. Toliau. Ar galėtumėte pasakyti, e, papasakoti apie tuos keturis iš 4 tūkstančių bylų, kiek baigėsi kaip teigiamai. Ir paskutiniam kalbėtojui norėčiau pasakyti, sakėte, kad trys šalis e, turi ISDS sistemą, kuri kompensuoja kad ISDS tose šalise susilpnina e, nacionalinės e, sistemas. Kaip tai daro ši IFD sistema. Kodėl, dėl kokių priežasčių tai įvyksta. Dėkoju. IFD turėtų padėti apsaugoti investicijas. Jeigu pažvelgtumėte į 15 pastarųjų metų statistiką, pamatytumėte, kad yra daug kad Yra statistikos tik apie dvi šalį investicijų, investicijų ginčių sprendimą. Man atrodo, kad pasisakymai buvo šiek tiek vienas kitam prieštaraujantis. Reikia visų pirma išnaudoti nacionalinės galimybės, tačiau ponė Peitins, tai minėjo ir komisijos atstovas pasakė, kad nacionaliniai teismai negalėtų būti išskirtinai atsakingi už šių klausimų nagrinėjimą. Ar ta tip sutartyje kas nors numatyta šiuo klausimu? Ar mums dėl jo reikia susitarti? Ar reikia nustatyti, jog valstybės narės turi turėti tas pačias sąlygas kaip ir jų piliečiai, ar galėtų pritarti tam sutarties šalis. O toliau. Tarptautiniai priekybos teismai ir tribunolai. Kas atsitiktų, jeigu teisėjai būtų šališki, jeigu nebūtų galima užtikrinti jų nešališkumo, nepriklausomybės? Buvo pateiktas argumentas, kad tokie teismai būtų pernelyg brangus. Kiek brangesni būtų jie palyginus su privačiais atvejais? Heidi Hautala dabar. Dėkoju, pirmininkė. Mes išklausėme daug įdomių idėjų apie tai, kaip galėtų atrodyti patobulinta ISDS sistema. Bet grįšiu prie to, ką kalbėjo ponas Žan. Jis padarė svarbu, pas, svarb, aktoriai pastebėjo, kad ginčių nagrinėjimo mechanizmas neturėtų būti aptariamas atskirai nuo visos sutarties. Ir man atrodo, kad jeigu jau kalbame apie TTIP, JAV ir ES pozicijos yra gana nutolusios viena nuo kitos, pavyzdžiui, dėl politinės erdvės. Keli kalbėtojai apie ją taip pat užsiminė. Norėčiau paklausti pono Žan ir daktarės Batens, kad jeigu mes remtumėmės e, susidarimo dėl paslaugų 20 straipsnių, ar valstybės vis tiek turėtų pagrysti savo politinės priemonės taikomas apsaugant investicijas. Ir kokia yra PPO patirtis šio klausimu. Antra, profesorius Hindelang įdomiai pastebėjo, kad ISDS galbūt negalima, nebūtų visiškai, ne visiškai atitiktų ES teisę. Ir mes Taip pat atkreipiame dėmesį į ETT e gruodžio 18 dienos sprendimą dėl to, kad ES sąjungos prisijungimas prie kad ES e, įstojimas į Europos žmogaus teisų teismą nėra suderinamas su ES teisynu. Ar negalėtų tai būti, kad ir su ESDS atsitiktų kažkas panašaus? Ponios ir ponai, kolegos, prašau kalbėti trumpai. Mes turime dar septynis norinčius pasisakyti komiteto narius. Ponas Sikau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Manau, kad um, kalbant apie tas prezentacijas, kurių ką tik išklausėme, reikėtų išsiaiškinti Ar e, yra koks nors e, pasiūlymas, e, kuriuo remiantis būtų galima pagerinti situaciją? Nes kalbant, nes buvo kalbama apie tai tos atvejus, kur reikėtų taikyti šį mechanizmą ir mes girdėjome, kad buvo sakoma, kad nereikėtų tik pakeisti teismų arba nacionalinės teisės nuostatų. Ne, reikia suteikti užtikrintumą kai kuriems investuotojams, kad, tarkim, dis, nebūtų diskriminacijos atveju ir kad nebūtų e, konfiskuojamas jų turtas ir kad jų ginčas būtų sprendžiamas. Taigi aš esu stikinęs, kad reikėtų išsiaiškinti, kad e, koks galėtų būti page, geresnis sprendimas, koks galėtų būti gero elgesio kodeksas. Aš asmeniškai nesu nusteikęs teigiamai apeliacinio skundo atžvilgių. Susitarimas e, turėtų būti neginčiamas, nes antraip mes galėtume įsitraukti į nesibaigiančius ginčius, kurie būtų labai ilgi ir nebūtų užtikrinamas teisės aiškumas. Slother Anderson. Dėkoju pirmininkė. Svarbus argumentas JSD diskusijose yra tai, kad reikėtų gerinti, didinti tiesioginės užsienio investicijas. Bet kiek aš žinau, nėra jokio mokslinio įrodymo, kad taip ir bus. Norėčiau paklausti ekspertų, ar jie, sutar, ar jie pritartų tam. Manau, kad ponas San būtų tinkamiausias e, asmo atsakyti šį klausimą. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė, trys klausimai. Visų pirma, nors ir jūs manote, kad svarbu, kad privačios investicijos kompanijose būtų saugojamos, kodėl nėra galimybės darbuotojams ir jų organizacijoms ginti jų teises, jeigu jos yra pažeidžiamos. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie vietos standartus, tai takytina vartotojų apsaugos standartams arba apsaugo, aplinkos saugos e, standartų pažeidimo atveju. E, Bors iš Vokietijos teisėjas e, teigia, e, kad arbitražo e, procedūros nieko nesusijęs su Vokietijos teisė, teismų sistema. Jis kalba apie pažeidimus, tarptautinės teisės pažeidimus. Ar jūs tikrai manote, kad investuotojų apsaugos sistemoje bus įmanoma visą tai užtikrinti teisingumo teismo e, per teisimo teismą. Taip pat komisija, ar nemanote, e, kad investuotų apsaugos procedūros darys didins spaudimą, priimant tam tikrus sprendimus, pavyzdžiui, kalbant apie naftą, susitarimą. JAV kompanijos mm, padavė apeliacinį teismą prieš Kanados vyriausybę, todėl kad buvo uždraustas hidralinis skaldimas. Dėkoju. Dėkoju dėl kadangi aš esu CETA pranešėjas, kalbėsiu trumpai. E, norėčiau paklausti, ar turite kokiu nors pavyzdžių to, kad mūsų investuotojai buvo diskriminuojami JAV, todėl kad nebuvo ISDS e arba ISDS e ne, nebuvo moderni. Ir būtų kokiu nors alternatyvų, kuriomis remtis būtų galima apsaugoti investuotojus JAV, jeigu bankrutuoja, tarkim, mažos ir vidutinės įmonės Ir ar yra kokiu nors e, mokslinių įrodymų? Nes Aristotelis teigia, kad tikrai vienintelis įrodymas yra tikrai bandymas. Dėkoju, dėkoju visiems kalbėjusiems asmenims. Turėčiau tris klausimus dėl kaštų ir naudos analizės. Daugelis pranešėjų tai minėjo neminėjo vis dėlto reguliavimo nebuvimo e, kainos daugelį valstybių narių. Tai yra pavyzdys. Toks, tokia situacija yra. Taip pat daugelis valstybių nusprendė eiti visai kitą kryptimį ir nusprendė nepasitelkti į SDS. Ir sustarimai buvo sudaryti be ISDS, e pavyzdžiui, Australija e, ir JAV. E, koks buvo neigiamas poveikis investicijoms. Ar yra koks nors ženklus to poveikis e, prekybos santykiams? Na ir dar dėl TTIP ir SDS. Niekas neminėjo, kad JAV dažnai įgyvendina e, tarptautinius sustarimus per e, vidaus e, E, įgyvendinimo teisės aktus, ar negalėtum pasitelkti to metodo ir mes ir taip vietų sprendimai būtų daug veiksmingesni. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti ekspertams už prezentacijas. Daugelis kolegų jau pateikė klausimų, norė, kuriuos norėjau pateikti ir aš, taigi savo klausimų skaičiu apribausiu trimis. Klausimas, Žan, dėl ko ženkliai padidėjo arbitražo sprendimų skaičius? Kokia yra to priežastis? Ar tai yra tar, e, dvišaliai ar, tarptaut, ar daugia šaliai arbitražo sprendimai, prekybos susitarimams, investicijoms, Ar esamų sprendimų neužtenka? Kodėl arbitražo e, procedūra naudojama vis dažniau? Taip pat ponas Šlėgiamilš, ponui Šlėgiamilš norėčiau užduoti klausimą. Ponas Hinter teigia, kad investuotojų apsaugos nuostatų, nuostatų neužtenka nacionalinėje teisėje jos, šios taisyklės yra labai aptakios. Vis dėlto, ką darysime su tomis bylomis, kurios jau buvo pradėtos ir ką darysime ateityje. Taip pat e, dargi ponui Žan norėčiau užduoti klausimą. Kok koks, kokia turėtų būti tarptautinio arbitražo e, teismo sudėtis, ar mes renk, e, e ar tai būtų jungtinių tautų organizmas, ar unktat ir panašiai. E, kolegos, turėtume baigti diskusijas. Taigi dar porą klausimų, ponė Keller ir ponas Libret Hunko. Dėkoju. Pone Bat Pone Batens, jūs minėjote, kad jūs esate teisininkė. Norėčiau sužinoti, kiek te, teisininkas uždirbtų tokiu atveju e, tose bylose. Ir e, nežinau, kiek jūsų įmonė uždirba ir kiek priklauso nuo, tokių, nuo uždarbio tokiu atveju. Klausimas, kuris panašus į kitų pateiktus klausimus, nežinau, kam jį užduoti. Uh, man visada keila klausimas. Jeigu investuotojai turės daugiau teisių pateis, e, paduoti į teismą sutartis, kas bus tais atvejais, jeigu yra pažeidžiamos žmogaus teisės? Ar jeigu turėtų už užtikrinti šitąją apsaugą valstybės, kodėl to nedaro ir investuotojų atveju. Ir ponui Žan, ar manote, kad esamų taisyklių neužtenka? Mes turime apsaugoti save ir ar tikrai nereikėtų skatinti besivystančių valstybių ponas Hinderlang sako, kad visą tai yra naujienos, bet jau ir Kanados susitarime buvo panašių nuostatų. Ir gal galėtumėte pasakyti, kaip tai netitinka sutarčių ir dar gal į tai galėtų atsakyti ir ponas Šlydiman. Merci, monsieur le président. Je remercie. Ačiū pirmininkai, noriu padėkoti keturiems prelegentams, kurių pasisakymai buvo labai įdomus. E, klausimas yra ne ar reikia saugoti investuotojus, bet kaip jas reikia saugoti. Yra pasiūlyti trys sprendimai. Visų pirma, komisijos, tai yra arbitražas tarp investuotojų ir valstybės, toliau tarptautinis arbitražas tarp valstybių ir trečias yra nacionalinis teisingumas. Niekas negynė antro sprendimą, tai e, prelegentai kalbėjo apie komisijos sprend, siūlytą sprendimą, pasisakė už jį. Taigi aš noriu tokių du klausimus. Visų pirma, Pane Zlan, ar um, tikrai um, pasisakote už tokį arbitražo sprendimą tarp investuotojo ir valstybės? Man atrodo, kad yra tarsi tokių abejonių, bent jau jo pasisakymo pabaigoje jų išvelgiau. Ir gal link antro sprendimo jis linktų. Ir toliau noriu paklausti um, profesorius Nelang dėl nacionalinės jurisdikcijos. Ar reikia išsaugoti taip pat ir ES teisingumo teismo jurisprudenciją, jūs taip sakėte, bet dar reikėtų palikti kažkiek tai vietos ir arbitražo. Taigi aš ne ne visiškai supratau, kaip jūs visą tai sudėliotumėt, kaip jūs, kokią vietą jūs suteiktumėt arbitražui vis tik tai profesoriu šioje visoje sistemoje. O dabar prelegentams kiekvienam po tris minutės. Ponas Šlėjėmilis visų pirma. Uh, very quickly pasistengsiu vis, labai, trump, labai greitai. Harkin klausimą dėl MVI e, labai svarbus klausimas. Kanadoje turime galimybę riboti arbitražą, kad būtų galima e, mažinti kainą. Manau, kad tai labai svarbu. E, toliau panasidė dėl konsultacijų. Taip, tas tiesa, 145 tūkstančiai žmonių pasakė, mums nepatinka, tai TIP ir ESDS, taip tas tiesa. Dėl nešališkumo, kaip galime užtikrinti, kad nebūtų interesų konflikto, tas klausimas tikrai ir, ir, ir mums rūpi. Mes norime užtikrinti, kad nebūtų interesų konflikto ir dabar taisyklės, aišku, nėra visai bedantės ir reikia aiškiai pasakyti, ką padarai, kas yra kad, kad žmonės matytų, kas yra mūsų taisyklėse, kai prieina prie arbitražo. Dabar klausimas dėl nacionalinių teismų. Buvo daug klausimų dėl to, dėl to santykio su mm, Europos teisingumo teismu. Čia vėlgi reikia aiškiai pasakyti. Yra ir sprendimų, kur teismas sako, kad visiškas, viskas gerai, galime laikyti tik tarptautinių įsipareigojimų, tai yra atskira teisinė santvarka, tą mes darome su žmogaus teisėmis, su tarptautinėmis konvencijomis, su PPO, visą laiką tai darome. Uh, Esmė yra tokia, JSDS teismai ir Kelavan pasakysiu, kad jie žiūri ne į tarptautinę teisę, tai yra, tarptau, tai yra prievalė ir Europos parlamentui, pažiūrėti kiekvienu atveju atskirai, kurias tarptautinės prievalės mes turime prisimti ir kurias ne. Dabar yra klausimas dėl statistikos JSDS kainos, kaip tai sėtinos investicijomis Ar tai skatina, aišku, investiciniai sprendimai priklauso nuo labai daugo, nuo mokesinių sistemų, įgūdžių, kompetencijų ir taip toliau. Jeigu mes kalbėsime tik tai apie tai, ar šie susitarimai pritraukia investicijas, tai mes neteisingai viską vertintumėm. Aš sakyčiau, kad tai yra tarsi mm, draudimo polisas, kai investuoji, turi papildomą tarsi draudimą, kad jeigu kažkas bus blogai, tai galėsi tuo pasinaudoti. Aš štai minėjau Argentiną ar net ir Ukos, e, Jukos um, atvejį pavyzdžiui, energetijos hartijos sutartį 30 milijardų eurų e, buvo priteista. Taigi, tai yra draudimo polisas, tai aišku, tai nereiškia, kad pritrauksime investuotojus į šalį. Aišku, jie gal lengviau ateis į tą šalį, už tai JAF derasi su valstybėmis narėmis dėl tų susitarimų, kai tik, aišku, atsiranda tokia proga. Na ir paskutinis momentas dėl uh, E, tarptautinio teismo kainos, buvo kalbėta apie tai, mes kol kas nežinome, kiek tai kainuotų, mm, tai reikia aišku irgi skaičiuoti. Bet manau, kad tai yra jau antrinis klausimas. Visų pirma, reikia nuspręsti, ar mes norime kažkokio to su tokia funkcija. Ir aišku, žmonės klausia apie tai. Tai nėra dar es politika, bet turime labai rimtai tą klausimą žiūrėti, nes aišku, tai um, įneštų daug aiškumo ir spręstų daug interesų konfliktų problemą, ką mes girdėjome šiandien. Pone Bėtins. Uh, aš uh, gal neatsakinėsiu į tuos klausimus, į kuriuos jau buvo atsakyta, bet aš pasistengsiu atsakyti į tuos, kurie konkrečiai mano adresuoti. Dėl interesų konflikto, kai na kalba apie arbitražą, aš sutinku, kas yra plačiai paplitusi nuomonė ir tokius klausimus reikia labai atsargiai spręsti. Uh, gali sudaryti arbitražo teisėjų, kuriais pasitikėtum sąrašą, ar tokių, kuriais nenorėtum svirtinti arbitražo teisėjais. Gal, pavyzdžiui, buvę politikai, gal e, teisės e, profesionalai ar tik tai teisininkai, tą gali aptarti iš anksto. Nacionaliniai teismai buvo keltas klausimų dėl to, man atrodo, gerai, gera mintis būtų, jeigu nacionaliniai teismai pradėtų taikyti tarptautinį teisę, kai kas negali to daryti, kai kurie teismai pagal savo nacionalinės sistemas negali to daryti. Um, kai kurie nenori to daryti. Yra tokių Europos valstybių, kurios to nenori daryti, net Europos teisingumo teismą reiktų paminėti. Dabar dėl GATO 20 straipsnio, palyginti su PPO, taip galima įtraukti tokį pateisinimą, kai kurios sutartys nesutartys, bet kitos jau tai daro ir tada tai tas pats taip pat veikia kaip ir dėl PPO kodėl mm, nenumatyti galimybės darbuotojams, interesų, vartotojų interesų gynėjams, kito, gynėjų ar kitoms grupėms e, dalyvauti tokiuose bylose. Yra tokių atvejų, galima, gal, jie gali ir savo mm, ieškinius kelti, tačiau jeigu jie teiktų savo ieškinius, tai aišku reikėtų sukurti visiškai naują sistemą. Uh, Aš gal pasisakyčiau už tai, bet tai mano asmeniška nuomonė, aš nežinau, ar politiškai vertinant tai būtų įmanoma. Ar ISDS prisidės prie politinės spaudimo darimo? Man atrodo, kad įmonės ir NVO ir įvairios interesuotos kitos grupės jau bando užsinti lobisnę veiklą, lab, politikus įtikinėdami dėl to. Taigi tai gali būti politinio spaudimo darim, gali būti priemonė daryti politinį spaudimą, kaip ir, aišku, ir kitokios bylų nagrinėjimo sistemos sistemos. Dabar dėl to, kurios šalis atsisako nuo tos sistemos, Australija taip vienu metu atsisakė tą sistemą, dabar vėl grįžta prie SDS ir įtraukia SDS į savo sutartis. Tai aišku sėdina ir su vyriausybės galbūt pasikeitimu, gali būti, kad kita vyriausybė vėl apsigalvos. Dabar dėl. Um, advokatų firmų ir advokatų uždarbio. Na, man atrodo, kai kurie advokatai uždirba mažiau, <laughs> gerokai mažiau nei parlamento nariai. Dėl to, kad advokatų kontoros yra priklausomas nuo to, aš nežinau tokios advokatų kontoros, kuri e, užsidirbtų pragyvenimą vien tik tai iš SDS. Tikrai ne, aš nežinau tokios advokatų firmos. Uh, paprastai tai yra tik tai susitarimas su klientu dėl užmokesčio dėl viso kito, kaip ir kitoje teisinėje srityje. Dabar dėl galimybės apginti kitų akcininkų teisės, taip, tai irgi labai svarbu ir sutartis turi būti parengta taip, kad ir tai būtų atsižvelgta. Ir galiausiai JZS e bylos, apie kurias ne, kažko nežinoma, tai aš sakiau, reikia daugiau skaidrumo, nes rezultatas labai dažnai jau yra žinomas, bet visa procedūra, visas procesas dėl to turėtų būti daug daugiau skaidrumo, man atrodo ir pana Tan. Thank you very much. Um... Dėkoju. Susilaukiau septynių klausimų, pasistengsiu atsakyti trumpai. Pirmasis klausimas dėl ISDS PPO kontekste. Man atrodo, kad tai įmanoma ir To pasiekti yra daug būdų. Derantis dėl sudarčių, preambulėje reikia numatyti tikslus, struktūrą, įtraukti ir esminės nuostatas, o įgyvendinimo dalyje taip pat numatyti atitinkamas nuostatas, pavyzdžiui, saugumai, sveikatos apsauga, aplinkos, darbuotojų teisų apsauga. Visą tai galima įtraukti į sutarties preambulę. Taip pat galima tai paminėti ir sekančiose nuostatose. Tuomet galima numatyti įvairiausias išlygas pasla, finansinių paslaugų sektoriui ir taip toliau. Galima numatyti kitas bendro pobūdžio išlygas dėl žmonių, gyvūnų sveikatos apsaugos. Visą tai galima pasiekti per sutartis, tiek per jų struktūrą ir turinį bei tikslus. Kitas klausimas yra apie investicijas investicinės sutartys ir sandorių bei lėšų srautus. Tai yra svarbu tiems, kas turi, kas e, yra investavę į šalis, kuriuose valdysena yra silpna. Taip pat aplinkos darbo standartai yra e, žemi sutartys yra naudingos ir tiems tikslams kad būtų apginti abiejų šalių interesai. Trečias klausimas dėl reglamentavimo užšaldimo. ISDS yra tik tai įgyvendinimo mechanizmas, kalbant apie investicijas sutartis nėra priežastinio ryšio tarp šių dviejų dalykų. Jau nekalbant apie tai, kad JSDS e, vaidmuo finans, užsienio tiesioginių investicijų srautose yra labai nežymus. Dar vienas klausimas, kodėl per pastaruosius keletą metų JSDS atvejų labai padaugėjo. Pagrindinis veiksnys lemiantis tai yra tai, kad labai padaugėjo investicijų į besivystančias šalis. Praėjusiais metais ir prieš tai buvusiais metais beveik pusė tiesioginių investicijų buvo nukreipta į besivystančias šalis, kur valdysena yra silpna Ir todėl 70 procentų tų atvejų buvo užregistruota besivystančiose šalise. Na, atsiprašau, sako pirmininkas, turi baigti šią sesiją. Profesorius Enlingas dabar. Yra dar trys klausimai, sako kalbėtojas. Dėkoju už klausimus. Kaip išvengti šali, šališkumo, kaip būti sąžiningu? ir kaip, tai, kaip nuolatinis teismas tai padėtų pasiekti. Nors politiškai galbūt tai ir nebūtų įmanoma. Tu, jeigu daugiau e, arbitrų, arbitrų kad kelias dešimtis būtų uh, paskirta, tuomet būtų padidintas skaidrumas ir visuomenės pasitikėjimas jais. Toliau dėl ES teisės ir CITA bei kitų e, ginčių sprendimo mechanizmų. Pasakysiu štai kaip. ETT yra pavydus saugodama savo monopoliją, institucinę monopoliją interpretuoti ir taikyti ES teisę kaip paskutinės instancijos teismas. Klausimas yra ne, ar tokie arbitražo teismai taiko ES teisę, bet ar e, jų sprendimai veikia ES teisę. Ir klausimas pagrindinis būtų štai koks, ar, pagri, ar, ar faktinis poveikis yra pakankamai didelis, kad būtų galima svarstyti tokią galimybę. Įvairios nuomonės ir sprendimai tai galbūt ir įrodo. Kompetencijų iškraipimo klausimas. Tai taip pat yra problema teisingumo teismui. Tikimės, kad komisijos numatomas mechanizmas, kaip e, numatyti tinkamą atsakovą, pasiteisins, nepaaiškės jokių trūkumų jame. O kalbant apie nacionalinių teisinių sistemų ir ISDS santykio, tai pabandyčiau panaudoti didelio lainerio ir motorinės valties metafora. kur visuomenė pripažįsta sprendimus tokios sistemos, jinai yra subalansuota, o taip pat išsivyščiusiose teisinėse sistemose pripažįstami ir tarptautinių uh, teismų sprendimai, nebent atskirais atvejais nacionalinis teismas yra šališkas. Dėkoju, dėkoju visiems kalbėtojams. Uh, dėkoju, ponios ir ponai. Dabar perėsime prie reguliavimo aspektų aspektų susijusių su TTIP. Kaip jau minėjau, tai yra e, se, diskusija, kuri seka po diskusijos, kuri vyko vasario mėnesį praėjusiais metais ir buvo skirta būtent nuoseklumui, reguliavimo klausimams TTIP kontekste. Tuo metu mes turėjome mažai informacijos apie TTIP reguliavimo nuoseklumo ir skaidrumo skyrių. E, Dabar mes jau periname prie svarbaus darybų etapo, kadangi jau prasidės aštuntasis darybo etapas kitą savaitę ir jis bus skirtas reguliavimo aspektams. Komisijos narys ponas Timermansas ir ponas Štoibė dirba e, būtent deda pastangas, kalbant apie priemonės, kurio, kurių bus imtasi, kad būtų užtikrintas pažangus reguliavimas, kad būtų sprendžiami konkretūs klausimai, e, vertinamas poveikis e, ir e, kad būtų taip pat atsižvelgiama ir į administracinės naštos mažinimą. Taigi, būtent į daugelį klausimų bus atsižvelgta šiuose diskusijose. Visų pirma, suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams ir po to akademikams. Vienas iš jų dalyvavo taip pat diskusijose ir praėjusiais metais, tai buvo ponas Alemano. Taigi norėčiau dar kartą pasisveikinti su juo, dar, dar kartą sugrįžus į Europos parlamentą. E, taip pat kalbės ir Europos automobilių asociacijos atstovas. Matome, kad trūksta laiko, todėl norėčiau paprašyti prelegentų nekalbėti visas numatytas 15 minučių, tam, kad liktų šiek tiek laiko ir klausimams bei atsakymams po jūsų pasisakymo. Taigi pirmasis e, pasisakys ponas Fernando Perode Pinink, laikinai direktoriaus pareigas einantis DG Trade priekybos generalinio direktorato atstovas iš Europos komisijos. Dėkuoju. E, norėčiau pasisakyti apie reguliavimo klausimus susijusius su TTIP. Norėčiau taip pat pristatyti būtent, ką aptarnėme šiuo metu, kokie klausimai kyla, su kuo jie yra susiję ir yra nesusiję ir kokie yra pagrindiniai diskusijų ramščiai. Į bei baigdamas pristatysiu esamą situaciją ir kitus žingsnius. Visų pirma, dėl įgaliojimų, kuriuo mes remiamės Susitarimu yra stengiamasi panaikinti nereikalingas kliūtis prekybai investicijoms, tokias kliūtis kaip pavyzdžiui netarifinės kliūtis, e, siekiama taip pat didinti reguliavimo suderinamumą, gerinti, mm, e, užtikrinti tam tikras paslaugas kaip pavyzdžiui abipusį pripažinimą, suderinimą ir tinkamą užtikrin, siekiama užtikrinti taip pat tinkamą apsaugą. Įgaliojimai yra susiję su šiomis trimis, tai yra sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės, kurios taip pat vadinamos taip pat SPS, jos yra susiję su maisto sauga ir aš kalbėsiu labiau apie kitus tris, e, kitas tris rytis, tai yra e, techninės priekybos kliūtis, standartus, techninius reikalavimus, tai yra visa tai. E, e, ką galima pardavinėti nepardav ir, nepardav ir ko negalima pardavinėti. Dar vienas rytis yra reguliavimo nuoseklumas. Geros reguliavimo praktikos, geroji patirtis, kurios reikia tam, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad būtų vengiama nesuderinamumo. Ir paskutinės rytis yra sektorinės nuostatos. Tai yra įsipareigojimai, kurie gali būti e, prita, e, patvirtinti remiantis bendruo interesu. Kuo mes rėmėmės? Ką reiškia nu, reguliavimo nuseklumas? mes tengiamės sumažinti nereikalingą e, reguliavimo nesuderinamumą, kad ne, nesidubliuotų procedūros, e, kad nebūtų nenuseklių reikalavimų dvigubo testavimo. Kartais e, praeitie yra pasitaikę, kad abi šalis e, e, apie kon, apibrėždavo savo reikalavimus, nesižvelgdamos į kitos šalies vystomus reikalavimus. Taigi tiesiog norėtume, kad būtų bendradarbiaujama ir stengiamas užtikrinti, kad būtų e, procedūrų e, racionalizavimas, kad procedūros būtų e, suderinamos ir atitinkamos priemonės, mes turime taip pat priemonės, taip vadinamą į metodų rinkinį toolbox, kurio reikia abipusiam e, atitikties pripažinimui, suderinamumui, e, derinimui, reikalavimų derinimui, e, kai kurių taisyklių nustatymui arba tarptautinių taisyklių bei disciplinų ar standartų taikymui. Metodas, kurį mes pasitelkėme, yra reguliuotojų bendradarbiavimas Tai nėra politinis procesas, tai yra tiesiog racionalizavimas, remiantis techniniais aspektais, duomenimis ir įrodymais. E, ką, kas, apie ką mes nekalbame, kai kalbame apie reguliavimo nuseklumą. Pavyzdžiui, mes apie jį nekalbame, kai kalbame apie e, bendrą abipusį pripažinimą ir suderinamumą, arba kai kalbame apie bendrų taisyklių nustatymą. Mes taip pat nekalbėsime ir apie E, šalių reguliavimo e, viršenybę, suverenitetą. Taigi, e, jokių rezultatų prievolių nėra. Taip pat apie tai kalbėdami mes nekalbėsime apie apsaugos lygį ir tikslus nei viena šalis neturi nustatyti kitai, kaip reikia užtikrinti reguliavimą. Mes norėtume sumaž... sulėtinti taisyklių rengimo Taip pat mes nekalbame ir apie suinteresuotųjų subjektų pusiausviros, e, jų atstovavimo pusiausviros, tai su visais turi būti elgiamasi vienodai. Taip pat e, mes nekalbame ir apie priekybos ir ekonomikos interesų viršenybę, lyginant su viešaja e, politika Taip pat e, e, nenorėtume sukurti transatlantinės vidinės rinkos, kurios taisyklės persidengtų su ES taisyklėmis. Taigi reguliacinis nuoseklumas, reguliavimo nu-, nuoseklumas, e, juo nėra stengiamas sumažinti ES apsaugos lygio. Tai yra neįmanoma ir techniškai, ir, ir teisiškai, nei JAV, nei ES. Jau vyko apie 3, jau buvo apie 300 e, dėrybų valandų. Ir nebuvo nekarto pasiūlyta sumažinti apsaugos lygio. Taigi aš tikrai nemanau, kad vėliau tokių pasiūlymų atsiras. Bet iki šiol tikrai nei žodžiu, nei raštu tokių pasiūlymų pateikta nebuvo. Taigi mes turime taip patys užtikrinti savo ap, e, reguliavimo apsaugą. Mes galime e, kartu dirbti ir stengti sumažinti išlaidas. Kalbant apie reguliavimo nusiklumo skyrių, jame yra pateikta geroji reguliavimo patirtis, skaidrumas, iš ankstinis įspėjimas, konsultacijos su suinteresuotais subjektais, poveikio vertinimas, Taip pat informacijos mainai su kitais reguliuotojais. Ir reikėtų pasite, pasiremti esamą e, patirtimi. Ypač jeigu matome geresnių e, taisyklių rengimo pavyzdžių. Taip pat, e, kalbant apie e, e, priemonės, mes pasitelksime tokias priemonės kaip pripažinimą, derinimą, bendrą supaprastinimą. Veiksmai turi vykti bendrųjų interesų srityje. Reikėtų taip pat skatinti tarptautinę reguliavimo, tarptautinį reguliavimo bendradarbiavimą, stengtis sumažinti nereikalingą reguliavimo segmentavimą fragmentaciją ir gerinti reguliavimo veiksmingumą. Reikėtų pasitelkti taip pat apsauginius e, principus. Svarbu, kad abi šalys e, gerbtų viena kitos reguliavimo principus. Reguliavimo nuseklumo tekstas tuoj bus parengtas. Manau, kad tai bus padaryta per kitas porą savaičių ir bus e, kuo greičiau paskelbtas. Taip pat dar norėčiau pasakyti apie reguliavimo bendradarbiavimo instituciją. E, šis e, organizmas turėtų stebėti TTIP reguliavimą, bet neturėtų jokių E, vetavimo teisų. Galėtų vetuoti tuos e, pasiūlytus reguliavimo e, projektus, stengsis užtikrinti skaidrumą. Dabar apie veiklos sritis. Yra stengiamasi užtikrinti, e, kad būtų pasiekiama e, rezultatų vairiose srityse, tokiuose kaip pavyzdžiui motorinių transporto priemonių srityje, farmacijos, medicinos prietaisos, kosmetikos, cheminių medžiagų, pesticidų, inžinerijos, informacinės ryšių technologijų bei tekstilės srityse. Manau, kad ponas Žonar dar aptars motorinių transportų priemonių srityje. Mes norėtume užtikrinti, kad būtų abipusis atitikčių pripažinimas, kalbant apie techninius reglamentus. Na, o kalbant apie cheminės medžiagas, mūsų teisės aktai šiuose srityse labai skiriasi. Per daug skiriasi, taigi stengsime tiesiog gerinti bendradarbiavimą, pavyzdžiui, nustatant prioritetus, vertinant tam tikras priemonės ir stengiantis išvengti dubliavimuose. Ir reik, žinoma, reikės atsižvelgti į numatytus laiko terminus. Na ir esama situacija, procesas ir kiti žingsniai. Kalbant apie reguliavimo nuoseklumą, e, šalių pozicijos e, skiriasi. Mes norėtume ir toliau e, skatinti proceso skaidrumą, todėl kad visuomenė turi žinoti, kokia yra situacija. Taigi, Jau buvo daug nuveikta, bet turime dar vesti daug viešųjų diskusijų. Dėkoju. Thank you as well also for saving some, some. Labai ačiū ir dėl to, kad sutaupėte šiek tiek laiko klausimą atsakymų daliai. Dabar suteiksiu žodį mm, Dr. Alberto Alemano, Žanmonė profesoriui, es teisės ir rizikos reguliavimo iš Paryžiaus. Prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau dar jums pasakyti štai ką. Širinos pasisakymas papildys politikos pranešimą, kurias parengęs Europos parlamentui 2014 metais. To paprašė Europos parlamento delegacija ryšiams su JAV per E, užsienio reikalų komitetą. Taigi, kaip tik ką girdėjome ankstesnėme pasisakymė, e, kaip mes žinome iš to, dėl ko šiandien susirinkome, tai TIP dėrybos yra kvestionuojamos dėl įvairių standartų, dėl to, kad yra skirtumų daug ES. Ne visos valstybės narės galbūt dėl to nerimauja, bet yra tokių minčių, kad, kurios yra paplitusios visuomenės nuomoniai, kurios susilaukia Europos parlamento dėmesio. Taigi pirmas dalykas būtų skaidrumas, antras dalykas Tai būtų tas mm, siekimas žemiausios ribos ir tas klausimas, kuris buvo aptariamas dėl ginčių sprendimo pirmoje e, šios posėdžio dalyje. Aš daugiau dėmesio skirsiu mm, transatlantiniai priekybos investicijų partneristiai. Aišku, kad e, čia kiltų klausimas dėl politinės ir demokratinės kontrolės taikymo, priekybos susitarimams. Aišku, kai tas susitarimas įsigalios, jeigu jis išsigalios, tai bus aktualu. Taigi reikia paminėti ne tik tai tik dėrybų etapą, bet ir įgyvendinimo etapą. Kas turėtų būti, jeigu bus patvirtintas susitarimas. Ir dar vienas dalykas, reikia atsižvelgti į įsipareigojimų pusiausvyrą tarp abiejų dalyvaujančių šalių. Taigi, jeigu dabar pamastytumėm apie tai, kas tai yra ta partnerystė, man atrodo, kad tie, kurie mm, pasisako, kad tai yra naujos kartos priekybos susitarimas, tai galbūt tai būtų viena pusė, tačiau kita pusė gal pasisakytų už tai, kad tai yra naujas reguliavimo e, režimas, kuris matys naują valdysiną tarp labai homogeniškų valstybių, e, kaip JAF ir Europos Sąjunga. Taigi pažvelkime gal iš šono, paklauskime, kas iš tikrųjų tai yra, kodėl nuomonės tokios skirtingos. Jeigu žiūrėtumėm, kodėl, tai priežastys yra aiškios Ir šiandien vykstančios darybos tai aiškiai parodo, kad reikia mm, įveikti tas e, kliūtis už sienų, tai yra tos netarifinės kliūtis, kurios e, realiai egzistuoja mm, vietinėje teisinėje bazėje. Taigi, Kaip žinome, tai taip pat susitarimas nėra vakume suformuotas, jis yra iš PPO režimo išplaukiantis kažkiek, apie tai ir kalbėta jau yra. Taip pat reikia paminėti ir transatlantinį reguliavimą bendradarbiavimą, kuris vyksta jau daugelį metų, ne dešimtmečių per Atlantą. Ir tai buvo ir įvairūs dialogai, įvairūs susitarimai sektorinių lygmenių, pavyzdžiui, tarpusavio pripažinimo susitarimai, ekvivalentiškumo, pavyzdžiui, susitarimai dėl ekologijos ekologiškus produktus ir panašiai. Taigi, reiktų kalbėti apie 25 metus ir konkrečiai pasakyti, kad um, reikėtų galvoti apie valstybių narių galimybės veikti uh, toje srityje ir čia reikia atskirti techninės kliūtis priekybą ir tas techninės kliūtis, kurių tikslas yra apgyti visuomenės sveikatą, tai yra SPS. Ir PPO reguliavimo bendarbiavimas yra procedūrinis, susijęs su valstybių narių reglamentavimo galėmis, pasakant, kad reikia įsiklausyti tam tikrus reikalavimus. Pirmininkas, prašau jūsų kalbėti kiek lėčiau, nes jūs labai sunku versti. Taigi, esmė yra ta, kad mes žiūrime į PPO patirtį ir mm, klausėme, ar to pakanka. Aišku, kad mm, čia jau ir pradeda veikti TTIP e, požiūris. Mm, šis TTIP susitarimo toks dizainas ir, ir iš to ir parinktas ir yra bandoma žengti žingsnį į priekį, derinant e, priekybos liberalizavimą tarp valstybių. Ir jeigu pažiūrėtume, iš ko susėda, kokio, kokia idėja yra pagrystos dėrybos dėl TTIP, reikia kalbėti apie tai, kai, kad svarbiausia yra bendradarbiauti dėl to, kaip reguliuoti, o ne ką reguliuoti. Ir tai turėtų užtikrinti konvergenciją tarp skirtingų um, procedūrų paketų. Tai esmė yra tokia, kad jeigu laikysime panašių procedūrų, turėtumėm gauti panašų rezultatą. Ir šio proceso dėka galime paskatinti ir reguliavimo konvergenciją. Čia paminėčiau tokius pavyzdžius kaip Kanados ir JAF reguliavimo bendradarbiavimo taryba, tai yra reguliavimo bendradarbiavimas, neformalus ir tai taip pat CETA susitarimą paminėčiau, apie kurį jau buvo kalbėta. Jei pažvelgtume plačiau nei vien CETA, mm, Tai aišku, kad ATP e, stengsis sukurti nuolatinį reguliavimo bendarbiavimą Ir aišku, tai skatina atitinkamą tokią dėrybinę dvasę. Aš manau, kad galima įveikti tuos skirtumus, kurie dažnai yra ideologiniai, per taip vadinamą gyvą susitarimą, kur būtų įmanoma užtikrinti nuolatinį dialogą dėl to, kad būtų susitarta. Aišku, kai aš kalbu su savo studentais, aš tai, ką parodo, aišku, jums bus lengviau tai suprasti man studentams, bet e, TTIP visas tas žaidimas yra štai, kas įtariamasi dėl horizontalių disciplinų, kurios ateityje bus naudojamos tam, kad e, reguliuojančios institucijos susitartų atitinkamose sektoriuose, bet lygiai taip pat jau dabar per dėrybas yra siekiama ir vertikalaus sektorinio požiūriaus ir kai kurie susitarimai turėtų būti padaryti jau dabar šiame etape. Aišku, čia e, viskas yra labai jautru, nes abi pusės e, turi būti užpildytos iki dėrybų pabaigos. Taigi viena vertus galvojant apie horizontalų reguliavimo skyrių reikia kalbėti, kita vertus reikia kalbėti apie sektorinius susitarimus. Dabar jeigu pažiūrėtumėm į taikymą sritį, kaip komisijos atstovai kalbėjo, vis, iš principo visos priemonės, kurios yra visuotinai taikomos, turės poveikio mm, transat, transatlantinėje erdvėje turėtų būti aptariamas šiandien. Tai yra klausimas yra, kas tai yra. Čia turbūt reikėtų labiau moksliško požiūrio, bet atsižvelgiant į teisę teisinių aktų priimamų JAF ar Europoje pobūdį, mes galime bendrintai pasakyti, kad dauguma tų taisyklių, kurios yra JAF, yra neteisėkurniai e, e, veiksmai, aktai, tai yra aktai, kurie mm, daro nuodą į kongreso e, priimtus įstatymus, o ES daugiausia tai yra teisės aktai kurie gali kelti susirūpinimą. Dabar jeigu žiūrėtume į horizontalę discipliną, jį, kaip jau buvo kalbėta, tai gali, jį gali susidėti iš keturių pagrindinių pareigų abiejose Atlanto pusėse. Visų pirma, sukurti nuolatinį tą formą, kaip minėjau, sukurti ankstyvojo perspėjimo mechanizmą, užtikrinti dialogą ir galbūt atlikti poveikio įvertinimą tam, kad būtų galima įvertinti galimą poveikį kitose jurisdikcijose. Dabar jeigu pažiūrėtumėm mechanizmus ir pabandytumėm įsigilinti, pažvelgti arčiau realybės, manau, kad turėtume daryti skirtumą tarp uh, Mm, horizontalios disciplinos taikymą naujoms taisyklėms, tai yra toms, kurios dabar neegzistuoja, bet galios būti priimtos, nes, pavyzdžiui, bus reaguojama į technologinius pasikeitimus, pavyzdžiui, nanų technologijų vystimas ir taip toliau, nuo neesamų taisyklių ir kur, kur tikriausiai į tos skirtumus būtų atsižvelgta. Taigi dabar, kas yra aptarta mm, tiek mokslinio literatūroje, tiek galbūt politikų, priima sprendimus, apie tai mes gal netiek daug žinome. Taigi, kalbant apie naujus, naujas kokias taisyklės, kurie, kokie mechanizmai, kuriems yra teikiama pirmenybė, tai yra taip vadinami reguliavimo derinamumo įvertinimas. Tai yra nustatoma uh, kokios gali būti po, politikos problemos. Ar susidurėme su panašiais iššūkiais, kalbant apie to, panašias technologijas. Ir tada yra mm, parengiamos analitinės studijos, kurios gali būti palyginamos vienos su kitomis ir iš vidaus pažvelgiama, būtų, kokia būtų kaina, jeigu mes ieškotumėm sprendimų tiem, toms pačioms problemoms. Ir kai ieškome mm, tų sprendimų dabar jau galiojančiams taisyklėms, tai viskas veiktų kiek kitaip. Tai galbūt toks labiau įprastas būdas, nes mes matėme, aišku, kaip veikia reguliavimas abiejose Atlanto pusėse, bet tikriausiai procesas prasidėtų lygiai taip pat kaip ir Kanados JAV pavyzdyje per peticijų procesą, kur suinteresuotos šalis galėtų pareikalauti reguliuojančių institucijų susijęsti prieš, prie stalo, išanalizuoti faktus dėl standartų galima ekvivalentiškumo ir tada jau vėliau renkti gal klausimus, mm, viešą svarstymą. Jūs girdėjote įvairių pavyzdžių, greičiausiai iš automobilių um, sektoriaus. Uh, vat, jums bus tik greitai pristatytas pavyzdys, kur viskas bus aišku, man atrodo. Dabar į ką reikia atsižvelgti yra tai, ar toks mechanizmas gali paskatinti lenktynės vedančias žemyn. Tai yra, ar bus paskatos sukurtos abiejų pusių įstatymų leidėjams mažinti standartus. Mano manimu, aš pasiremiu tuo pagrindu, kurį jums pristačiau, atsakymas turėtų būti ne. Reguliavimo autonomija turėtų būti išsaugota ir šalis susėdusios prie dėrybinio stalo, aišku, um, bus susastytos tokios susitarimo, jeigu susitarimas bus sudarytas, o jeigu um, to susitarimo nebūtų, tai ta disciplina būtų tarsi tiltas. Aišku, gali būti įvairių klausimų, kurie galbūt bus sprendžiami, kurie dabar dar tik pradėdami spręsti. Ir aišku, reikia žiūrėti į darbo tvarkę po į pasitarimo, jeigu tas susitarimas būtų patvirtintas. Kaip gyventi tą skyrių? Mm, jeigu sutarimas įsigalios, ką reikės daryti. Čia aš irgi siūlyčiau išskirti du momentus tokius. Tai yra visų pirma horizontalios disciplinos įgyvenimas ir toliau sektorinis, mm, sektorinis pagriojimo perkelimas. Ir kaip visą tai vyks, atsižvelgiant į institucinę visą sandarą, e, tas reguliavimo dialogas, kaip jis e, vyks e, Europoje ir JAV. Ir kai jau bus susitarta konkrečiame sektoriuje, pavyzdžiui, automobilių pramonės, kaip kiekviena jurisdikcija įgyvendins tą konkretų susitarimą savo sistemoje. Aišku, kas gali būti jums įdomu, tai yra mm, teisės aktų leidėjų e, vaidmuo, kurie turėtų suvaidinti ar galėtų suvaidinti e, ir, ir taip pat galvojant apie visus visuomenės e, vaidmenį. Taip pat e, reikėtų kalbėti apie institucinę visą sandarą, kaip bus su tuo susitarimu. Reikėtų galvoti apie reguliavimo tarybą tam tikrą, kuri vadovautų visai, visam procesui, e, apjungdamas įvairius sektorinės struktūras. Ir aš norėčiau paklausyti, o kas tada būtų tuose komitetuose? Ar tik tai uh, um, reguliavimo, ar priekybos atstovai, ar turėtų būti ir instituciniai Europos kažkokie tai uh, um, atstovai. Ir čia pagrindinis susirūpinimas dėl TTIP net turėtų būtinai išplaukti iš to, kas yra aptariama dabar žiniasklaidoje, bet turėtų išplaukti iš tokio subtilesnio momento, ką aš norėčiau pasakyti. TTIP tai, tai, tai, turėtų tapti naujoviškų valdymo mechanizmu, novatoriškų mechanizmu. Tai reiškia, kad įvairūs taisyklių prieimimo, teisėkuriniai procesai būtų labai atverti ir e, gali būti skirtingi standartai nustatomi ir tas teisėkūrinis procesas tikrai taptų atviras. Taigi čia reikia užtikrinti ir dalyvavimą tame procese ir politinę kontrolę e, tame mm, procese ir to, paskui to susitarimo gyveninime. Reikia užtikrinti ir efektyvumą to įsitikinimo perkelimo, bet reikia tuo pat metu užtikrinti ir politinę kontrolę. Uh, E, tai yra čia tokia įtampa. Ir pabaigai noriu pasakyti, TTIP vien pats savaime tas susitarimas nemažins reguliavimo autonomijos, tačiau tai, tai, tai reiškia, kad ES išlaikys autonomiją, nuspręs, spręsti, ar reikia kažkokių tai naujų taisyklių, ar reikia užtikrinti galiojančių taisyklių ekvivalentiškumą, tačiau um, visas um, reguliavimo bendarbiavimo formatas, pobūdis ir laipsnis gali pareikalauti naujo subalansavimo tarp demokratinės kontrolės ir gyvenimo efektyvumo. Ir paskutinė tokia mintis, kalbuojant apie apie TTIP, horizontalius elementus, žiūrėkime į tą tiltą, kurį mes bandome pasakyti nuo nulio, kad abi Atlanto pusės būtų sujungtos. Ir čia reguliavimo institucijas gali peršokti, aš, užšokti ant to tilto ir, ir tuo tiltu naudotis bet kada, tačiau jos nėra priversos tai daryti. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis suteikiamas profesoriui Fisan kuris yra valstybės teisės ir teisės teorijos Vilfeldo universitete profesorius. Dėkuoju. Džiaugiuosi, kad pakvietėte mane kalbėti čia šiandieną. Aš norėčiau pakalbėti apie keturis punktus. Apie e, demokratiją ir teisės viršenybę. JAV demokratai bando pasiekti savo, kad sprendimai dėl TTIP ir CETA būtų pakoreguoti tik keliais punktais ir kad parlamentas galėtų nuspręsti dėl atskirų išlygų. Tačiau kalbant apie tarptautinės sutartis, tai yra labai neįprasta. Parlamentas parlamentui pateikiama sutartis ir arba jį patvirtinama arba ne, jos negalima išnarstyti dalelėmis ir keisti. E, JAV demokratų modelis atrodo įdomus, suteikia peno mintims. Antras pastebėjimas. Jeigu jau kalbame apie būsimas TTIP reglamentavimo institucijas, tai negalime labai daug ko pasakyti, nes pakol kas nežinome, kaip visa tai bus, bet matome, kaip dėrybos vyksta dėl CETA. Žinoma, CETA kai kurie dalykai galbūt yra ir marginaliniai, bet jie gali mums parodyti, kokia bus ir ta tip ateitis. Galbūt bus komitetai atsakingi už muitus, už aplinkos apsaugą ir panašiai. Šie komitetai bus bendro komiteto pakomitečiai ir galės teikti pasiūlymus dėl taisyklių savo kompetencijos srityje. Ir paskui šis bendras jungtinis komitetas turės būti atsakingas už tai, kad būtų sukurti įvairūs privalomi susitarimai įvairiam, įvairioms sutarties šalims. Dėl CETA dabar tai yra Kanados atstovai, o TTIP atveju tai būtų JAV ir ES atstovai. Taigi, sritis apibrieštos susitarime nu, bus nurodytos ir šiuose sritise bendrasis komitetas galės imtis taisyklių nustatymo. Šios rytis galbūt e, persipins su kitų šalių kompetencijomis, o čia jau kils parlamentinės kontrolės klausimas ir taip toliau. Tačiau galima susilpninti šią nuostatą ir galima padaryti taip, kad jų kompetencija būtų tik tai konkretus atvejai, konkretus specifiniai principai, pavyzdžiui, muitų aspektai, e galbūt tai bus daugiau negu pusantro tūkstančio puslapių mm, reglamentuojančių muitų teisės aktus. Ir įsivaizduokime, kad dėl tų atskirų klausimų be jungtinis komitetas galėtų priimti privalomus sprendimus. Visa tai atitinka parlamento sprendimų įgyvendinimo metodika. Tai vykdoma ne tik nacionalinėse valstybėse, bet ir ES lygių. Tačiau čia yra vienas skirtingas aspektas. Tokie sprendimai nebegalės būti atšaukti. Taigi, jeigu Vokietijos transporto ministras nuspręstų taikyti naujas trans transporto taisyklės Vokietijoje parlamentas gali atšaukti tuos įstatymus. Ir jeigu parlamentas pasakytų, kad ne, tokių taisyklių nenorime, tada galima sukurti naujus teisės aktus, kurie atšauktų ministro sprendimą. Žinoma, šiuo atveju tokios galimybės nebūtų, o tai sukelia rimtą demokratijos problemą. Kalbant apie standartus, čia taip pat galimos neigiamas pasiekmes, nes standartai įtakoja atskirus sprendimus ir taisyklės. Taigi galima paimti pagrindinius principus ir sprendimai ir, ir pagrindinius sprendimus, ar tai būtų ES ir JAV, ar ES ir Kanada. Europos Sąjungos atstovai turi demokratinį legitimumą. Tačiau jeigu Kanados vyriausybė nuspręstų, kad demokratinio legitimumo trūksta, tai būtų problema, nors tai skamba formaliai, bet tai yra svarbus momentas. Toliau. Vartotojų apsauga ir aplinkos saugos standartai. Dėrybų įgaliojimai derant dėl TTIP apima ir tai, kad mes tą idėją, kad mes norime aukštų aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos standartų. Žinoma, galima kalbėti ir apie, apie tai galima kalbėti ir preambulėje, tačiau nuodugniau panagrinėjus rasime nuorodą į GAT susitarimo 20 straipsnį, kurį galima suprasti tik perskaičius SPS susitarimą dėl visuomenės sveikatos ir augalų sveikatos, kalbant apie dėrybas. Ir apie tai jau buvo kalbėta. Yra dvi pagrindinės filosofijos, kurios prieštarauja viena kitai. Iš vienos pusės Europoje yra nacionalinės ir Europos lygio nuostatos, kurios numato, kad jeigu kažkokia riba nepasiekia minimalių standartų arba, yra, trūks, arba trūksta žinių, galima laikytis atsargaus požiūrio ir nuspręsti uždrausti, ar tai medžiaga, technologija, ar tai būtų genetiškai modifikuota technologija, ar olienų skalimas. Europoje galima taip elgtis. Tačiau, kaip žinote, Amerikoje laikomasi kitokio požiūrio. Ten manoma, kad jeigu negalima įrodyti moksliškai, reikia neigiamo poveikio, tuomet reikia leisti tokią veiklą. Taigi viskas yra atvirkščiai. Amerikos sistema prasideda nuo kito galo. Ten teigiama, kad yra aplinkosaugos įstatymas, yra aukšti ap, vartotojų ap, apsaugos standartai, numatytos didelės kompensacijos. Ir negalima palikti šios priešpriešos tokios, kaip ji yra dabar. Vokietijoje, pavyzdžiui, yra vienintelė teismo byla, kur buvo išsikovota kompensacija už apli žalą aplinkai. Taigi, jeigu laikysimės baudžiamosios atsakomybės už žalą aplinkai požiūrio, tuomet negalima bus laikytis Europos stiliaus standartų. Jeigu įmonė perkels visą savo lėšas į Lichtensteiną, tuomet neišsikovosite niekuomet iš jos kompensacijos. O kaip dėl SPS susitarimo? Ten aiškiai sakoma, kad priekybos kliūtis, priekybos ribojimai gali būti numatyti tuomet, jeigu yra tikslus moksliniai įrodymai, kad bus padaryta žala, jeigu bus naudojama ta technologija ar tos prekės. Taigi SPS susitarimas ir nuoroda į jį mums parodo, koks gali būti T-tip dėrybinis įgaliojimas. Tai akivaizdu iš CITOS taip pat. SPS susitarimas yra CETA neatskiriama dalis ir taikomas visapusiškai. Tai reiškia, kad SPS susitarimo taisyklės bus taikytinos ir TTIP susitarime ir tada kils problemų. Galite teikti, kad viskas bus gerai ir išsispręs, tačiau neturėtų būti tų skirtingų požiūrių. PPO sistema taip pat neveikia tinkamai. Jeigu norime, kad TTIP veiktų tinkamai, tuomet met reikia pažadinti tą milžiną, kuris e, kyla pavojus sukels neigiamas pasiekmes. Europos komisija pradėjo darbą su koncesijų direktyva. Ir galėjo atsitikti taip, kad vandens nuostatoms būtų taikomos viešųjų pirkimų taisyklės ir privatizavimo galimybė. Ir taip pat yra vandens inici... teisės į vandenį iniciatyva, tai yra pilietinė iniciatyva vykstanti įvairiose šalise. Ir tada komisija pasakė, kad jie atšauks tą nuostatą dėl vandens. Na, bet dar niekas neaišku, nes CETOje yra prievolė skelbti konkursus koncesijoms. O tai reiškia, kad vandens tiekimas, kanalizacija ir viskas, kas susijęs su vandeniu, gali būti e, vėl patalpinti į tą sutartį per galinės duris. Tai susijęs su demokratiniais procesais. Piliečiai demokratinių procesų išreiškia, kad jie nenori, jog būtų ši nuostata sutartyje. O dabar neskaidriai gali būti vėl įvesta ši nuostata į sutartį. Kalbant apie koncesijas, reikia, aišku, rinktis pigiausią pasiūlymą. O kalbant apie aplinkos saugos, vartotojų apsaugos standartus, visą tai yra Europai aktualūs klausimai, tuomet perkelus šiuos aspektus į tarptautinį lygį, pamatysime, kad šių standartų išlaikyti neįmanoma, nes e, jiems bus pradėtos taikyti viešųjų pirkimų ir koncesijų nuostatos ir dėl to apsispręs atskiros nacionalinės regioninės institucijos. Ir tai gali paveikti veiksmingumą. Ačiū. I thank you very much for your intervention. Dėkoju už pasisakymą. Dabar žodį suteiksiu ponui Erikui Jonaert, Europos automobilių gamintojų asociacijos generaliniam sekretoriui. Žodis jums. E, dėkoju, dėkoju už tai, kad man suteikėte žodį pristatyti e, būtent tai, ką TTIP reiškia automobilių gamintojų asociacija. Mes atstovauju 15 gamintojų Europoje ir norėčiau pristatyti šiek tiek svarbiausių faktų ir skaičių. Mes e, daug kalbame apie TTIP, todėl kad manome, kad tai yra svarbu ne tik mūsų pramonė, bet taip pat ir darbo vietoms. Šiuo metu tiesiog ir netiesiogiai mūsų pramonė e, yra sukūrusi 12,7 milijonus darbo vietų. Ir uh, E, mūsų sektorius yra daugiausiai eksporto sektorius. Mes daugiau gaminame negu kad parduodame Europoje. Taigi TTIP mums yra galimybė, nauja galimybė eksportuoti dar daugiau ir kurti dar daugiau darbo vietų Europoje. Šiuo metu mūsų sektoriuje teigiamos grinosios prekybos pajamos yra 95,1 milijardas eurų. Jeigu pažiūrėtume į eksportą iš Europos į JAV per metus, e, mes e, beveik milijoną vienetų par, išvežame. Mes eksportuojame daugiau negu kad importuojame. TTIP mes norime susivienyti su e, JAV atstovais, tai yra su AAPC ir Alliance. Taigi mes susivienėme ir norime bendros e, pozicijos TTIP darybų atžvilgių. Mes norime, kad nebūtų šalinami tik tarifai, bet norime ir bedrų sutarimo, nes dabar atsiveria puikiai vieną kartą per gyvenimą pasitaikanti galimybė kovoti su tais e, e barjerais. E, bet situacija yra labai sudėtinga, e, todėl galėtume Reikėtų analizuoti tai, ką turime jau, kokie yra reguliavimo, kokie yra reglamentai patvirtinti iki dabar ir kokiu reikėtų ateityje. Apie esančius teisės aktus kalbėjo jau komisijos atstovas, kai minėjo priemonių rinkinį. Mes turime, pavyzdžiui, abipusį pripažinimo mechanizmą, bet mes taip pat turime elgtis ir selektyviai. Taigi turėtume diskutuoti tik apie saugumo reglamentų atitikti, nes negalėtume padaryti to visų reglamentų atžvilgių. Taigi, susitelkime tik ties e, saugumo reglamentais, kalbant apie lengvuosius automobilius. E, mes neeksportuojame, neimportuojame sunkvežimių, vyksta tik variklių priekyba, taigi reikėtų skatinti emisijų standartų mm, taikomo komerciniams, mm, komerciniams automobiliams e, bendr, abipusio e, pripažinimo. Kalbant apie dabar esančius standartus, jau šiandieną buvo kalbame apie tai, kaip tai turėtų būti daroma. Koks yra skirtumas tarp JAV ir Europos Sąjungos? Europoje mes pripažinimą vykdome per tipo patvirtinimą. Tai yra, galime parduoti tik automobilius, kurį, kurie jau buvo patvirtinti nacionalinėse institucijose. Tai yra, kad patvirtinta, kad jie atitinka esamus standartus ir reglamentų reikalavimus. O JAV, kalbant apie saugumą, galioja savarankiško sertifikavimo sistema gamintojai turi sertifikuoti, kad jie atitinka reikalavimus ir tada institucijos ir regla, reguliavimo institucijos gali tikrinti, mm, ar tikrai e, yra atitinkami reikalavimai. Dabar aš jums nepristatysiu visų detalių užsamei, bet galite su jomis susipažinti. Informacija yra, kokie yra šie reglamentai Europoje mūsų sektorius reglamentuojamas e, remiantis visuotiniu techniniu reglamentu, taip pat ir jungtinių tautų techniniais reglamentais ir ES teisės aktais. O JAV yra taip pat galiojantis visuotinis techninis reglamentas. Ir kalbant apie saugumą, yra dar ir saugumo standartai bei reglamentai, kuriuos patvirtino NICA. Taigi, Europoje galioja JAV, Junktinių tautų e, Europos ekonominės komisijos patvirtinti regulia, reglamentai. E, pavyzdžiui, e, UNET reglamentas, kuris e, vadinasi WP29. Taip pat yra ir kitų aspektų, kurie yra susijęs su UNET reglamentu. Taigi yra apie 128 UNET reglamentai. Taip pat turime ja, ES reglamentus, kurie yra susijęs su pėsčiųjų apsauga, saugumu ir taip toliau. Taip pat abiejose sistemose taikomas visuotinis techninis reglamentas, kuris buvo patvirtintas 98, e, 98 metais. Dalinai jį taiko JAV ir Europa. Ir e, saugumo standartai JAV yra patvirtinti NICA, NHTSA administracijos. Taigi JAV galioja savarankiško sertifikavimo sistema. Skirtumų yra, bet abu e, reguliavimo standartai, e, jais yra siekiama aukšto saugumo lygio. Yra reikalaujama, kad gamintojai gamintų skirtingus, e, skirtingas automobilių struktūras. Pavyzdžiui, JAV ir Europoje e, prašoma, yra skirtingi reikalavimai, kalbant apie veidrodėlius, valytuvus, žibintus ir taip toliau. Bet tie skirti, skirtumai nereiškia, kad skirtingi ir, skirtingas yra apsaugos lygis. Mūsų ekspertai teigia, kad e, tam, kad būtų prisiderinta laikomasi abiejų e, šal, pusių standartų, tai gali kainuoti daug. Bus sunku taip pat suvienodinti esamus reikalavimus, dar todėl, kad reglamentai teisės aktai skiriasi. Jau buvo stengiamasi suderinti E, tuos reikalavimus e, per transatlantinį verslo dialogą ir dėja e, tos diskusijos nepavyko. Reikėtų gerinti pripažinimą. Taigi mes manome, kad JAV ir ES saugumo reglamentais e, remiantis yra užtikrinamas e, geras apsaugos lygis, kalbant apie lengvus automobilius, na, kalbant apie komercinius sunkvežimius, e, komercinius automobilius reikėtų nustatyti, kaip yra vertinama atitiktis, kalbant apie išmetalus. Tai yra pavyzdžiui, Europoje vadinama Euro 6 standartu, o JAV EPA 2010. Šie du standartai jau buvo įvertinti ir buvo padaryta išvada, kad šie standartai yra labai stiprus ir kad yra, tai yra funkcionalūs sprendimai ir vienodai užtikrinamas emisijų apribojimo lygis. Taigi, ab, abu standartai, abiems standartais yra pasiekiami tie patys rezultatai. Kaip mes prisidedame prie šių dėrybų? Nes e, mes turėtume galėti pabrėžti, ko mums reikėtų. Vis dėlto šie dokumentai yra labai sudėtingi. Štai dėl ko mes norėtume tam tikrų tyrimų investuoti į juos. Mes organizuojame suinteresuotųjų subjektų susitikimus Ir taip pat e, ne tik komisiją, bet ir kitus suinteresuotusius subjektus informuojame apie rezultatus. Dabar vykdome du tyrimus. Vienas yra techninis tyrimas, jį daro Mičigano universitetas JAV ir Čams universitetas e, Šveica, e, Švedijoje. Stengiantis užtikrinti, kad to, to tyrimo metu yra stengiamas užtikrinti, kad atitinka JAV ir ES saugumo reglamentai e, skirti lengviesiems automobiliams. Rezultatai turėtų būti parengti gana greitai. Taip pat labai dažnai kyla klausimų, ekonominių klausimų. Taigi mes dirbame su JAV e, autom, automobilių pramonės centru ir taip pat vykdome ekonominį tyrimą. Mums labai svarbu, kad būtų užtikrintas užtikrinta reguliavimo konvergencija, taip pat e, reikėtų šalinti e, netarifinius barjerus abiejose e, pusėse Jeigu panaikintume tuos tarifus, sumažėtų, išlaidos kartai sumažėtų net 25 procentais ir taip galėtų padidėti eksportas į JAV. Jis galėtų padėti daugiau negu 100 procentų. Tarifai yra svarbus aspektas, bet reguliavimo konvergencija mums yra dar svarbesnis dalykas Štai dėl ko mums reikėtų susitarimo, kuriame būtų taip pat užtikrintas ir reguliavimo užtikrinta reguliavimo konvergencija. Taigi, baigdamas, pasakysiu, kad mums TTIP yra puikia galimybė panaikinti reguliavimo barjerus esančia, esantiems standartams. Mes nenorime sumažinti standartų. Štai dėl ko mes sakome, kad norime bendrą atitikties pripažinimo sistemą. Norėtume tokios sistemos ir suderinimo. Automobilių prekyba yra 10 procentų JAP ES bendros prekybos. Taigi šis rytis yra labai svarbi abiems pusėms ir e, e, tikrai Šis rytis galėtų prisidėti prie ekonomikos stiprinimo bejose pusėse. Mes, automobilių pramonės atstovai, ir toliau dėsime daug pastangų, manome, kad čia atsiveria naujos galimybės Europai, darbo vietų kūrimui ir tikrai dėkoju Jums už šią galimybę pasisakyti šiame posėdėje. Well. Dėkoju. Taigi dabar yra laikas klausimams. Visų pirma, ponė Keller. E, dėkoju. Dėkoju kalbėtojams. Aš neturiu daug klausimų. Tiesiog norėčiau išgirsti komisijos atstovų reakciją ir e, ką manote apie tai, kad e, ką iš tikrųjų daro reglamentavimas, nes Jūs kalbėjote apie skatinimą, harmonizavimą, bet tai nėra veikla, tai yra tikslas, o kokie yra veiksmai, kokios yra kompetencijos. Taip pat, kaip dėl paties susitarimo, nes e, jis taip pat mums turi kelti susirūpinimą, nes e, mes turime dabar susitarti dėl to susitarimo, kurio dar ne pusė turinio nėra aišku. Nors komisija ir sako, kad e, jis atneš daug naudos, bet kaip, e, kaip mums tai žinoti? Ačiū. Uh, thank you, Mr. Scholz. Dėkuoju toliau, ponas Šoldas. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paklausti komisijos atstovo. Kalbant apie reglamentuojamą į bendradarbiavimą, Ar tai reiškia, kad bus įdėktos naujos sistemos, pagal kurias abi pusės sutars dėl tų reglamentuojančių veiksmų tikslų ir ką apie tai mano komisija? Kadangi, na žinote, visą tai kelia klausimą, kasgi galiausiai nustatinės tas taisyklės. investuotojai, verslininkai taip pat bus įtraukti, ar ne? Ar parlamentai ir reglamentuojančios institucijos bus. Reikia jų ginti ir viešą interesą. Dėkoju toliau ponas Lebreton. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti profesoriui Andrės Fisan už jo e, ryškų pasisakymą, kuris patvirtina mano analizę apie tai, kad ta taip yra pavojinga. Komisija mus vis siekia nuraminti dėl reglamentavimo, harmonizavimo, sako, kad taip visai nepavojinga sutartis, kad dar daug kas nenuspręsta. Buvo pateikti harmonizavimo pavyzdžiai, pavyzdžiui, automobilių pramonė. Pirmas klausimas. Ar galite parodyti antrą sektorių, kuriame bus atlikta harmonizacija TTIP kontekste? Antras klausimas dėl e, geografinių nuorodų Komisija dėrėdamėsi dėl TTIP turi e, užtikrinti ir šį dalyką. Ar galite patikinti, kad Europos geografinės kilmės saugomos nuorodos bus išsaugotos ar ne? Uh, Mr. Foss. Ponas Foss. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an den äh, Kommissar. Dėkuoju. Turiu vieną klausimą komisijos atstovui, ponui Pening ir du ponui Fizan. Pone Pening, trumpai. Uh, paklausiu štai ko. Šiandieną e, Vokietijos dienraštyje buvo rašoma, kad amerikiečiai nori kad jiems būtų užtikrinta teisė įrašyti įvairias nuostatas į teisės aktus. Ką tai reiškia? Pone Sisan, du klausimai jums. Aš nelabai supratau, kai jūs kalbėjote apie PPO ir GATT susitarimą. Pasirodė, kad jūs kritiškai tai vertinate, tačiau kiek žinau, tai jau yra privalomas įstatymas. Jau jisai taikomas bent iš dalies mūsų valstybėse narėse. Tai kodėl jūs taip kritiškai apie jį atsiliepiate? Toliau dėl vandens. Jūs tai pavadinote skandalingą situaciją, bet ji galės bus taikoma tik tada, jeigu uh, vietos institucijos nuspręs, kad vanduo ir jo ištekliai gali būti privatizuojami. Tada bus e, konkurso būdu tai vykdoma, bet jeigu taip nebus nuspręsta ir jeigu vanduo bus tiekiamas valstybė viešajame sektoriuje, tuomet nebus aktuali ši nuostata. Ačiū, ponė Kelė, norėjo pridurti kai ką. Atsiprašau. Dėl to, ką, ką tik minėjo ponas Vos apie laikraščio straipsnį. Ten taip pat buvo rašoma, kad ir centrinėme ligmenyje reikės teikti informaciją. Ir man įdomu, ką tai reiškia. Centrinis ligmo. Ar tai yra regioninės administracijos valstybėse narėse? Atsiprašau, aš nematau jūsų vardo. Galbūt galė. Rodrygės, ponė, prašom užduoti savo klausimą. Dėkoju pirmininkė. Atsiprašau, turėjau e, trumpam išbėgti ir praleidau dalį diskusijų, kurios esu tikra buvo labai įdomios. Noriu išsakyti kelis pastebėjimus ir pateikti kelis praktinius klausimus. Pastabus pirmiausia. Mes kalbėjome apie problemas, kurios veikia, kurios kyla priekybos rytyje, apie pusiausvyrą, lygiateisiškumą, taip pat netarifinės kliūtis, reglamentavimo kliūtis, techninės, administracinės kliūtis ir taip toliau. Turbūt daug parlamento narių šiame komitete, interptautinės priekybos komitete ir kitose komitetuose suvokia, kas yra daroma siekiant pašalinti šias kliūtis. Taigi tikiuosi, kad bus pasiekta pažanga, mm, naikinant reglamentavimo kliūtis ir jų harmonizavimą. Norėčiau paklausti, ar įmanoma įgyvendinti šios lūkesčius, ar kils dar daugiau nerimo dėl jų. Kitas klausimas. Norėčiau sužinoti, ką manote apie rinkų, darbo rinkų reglamentavimą. Ar bus įmanoma pasiekti susitarimą, užtikrinantį, kad standartai nenukentės? Ir ar bus įmanoma? Na, žinote, aš nuolat žvelgiu į ateitį, kaip jie bus įgyveninti šie susitarimai ateityje. Taip, dabar mūsų garbus prelegentai galės atsakyti į klausimus. Jiems skiriama po pusantros minutės teoriškai. Na, juokauju, žinoma. Prašyčiau kalbėti kaip galima trumpiau, kaip įmanoma. Dėkuoju. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad atsakymo kokybė, sugebėjimas atsakyti priklausys nuo skirto laiko, tai galiu tik tai bendrus dalykus pasakyti, o dėl jau konkrečių dalykų tai nepakaks to laiko. Uh, Taigi dabar dėl reguliavimo, mm, koordinavimo tos struktūros, ką darytų visų pirma, įstebėtų e, sustarimo įgyvendinimą mm, ir bendarbiavimą tarp reguliavimo institucijų ir aiškintųsi, kokie būtų dar planai, kad e, realiai matytųsi, kaip galima bendradarbiauti ateityje ir kad e, būtų galima bendradarbiauti dėl taisyklių, derinti taisyklės. Tai būtų pagrindinė užduotis Mm, dėl kokių nors uh, problemų, dėl reguliavimo, tai būtų formas, kuris būtų konsultacinis, neimpriimtų sprendimų, uh, gyvas susitarimas. Tai reiškia, kad uh, negalėsime užbaigti visų nuostatų dėl visų sektorių, tai bus galimybių naujų bendarbiauti ir bus galima atitinkamai tai atspindėti, kuriant naujas nuostas jau eigoje. Mes kol kas nežinome, kaip tai bus, bet yra įvairių galimybių pagal sutartis. Mm, ir mm, prieš nustatant kokias tai mm, kitas sąlygas, reikės konsultacijų tarp atitinkamų teisėkūrinių reguliavimo institucijų atsakingų už tos klausimus, tai be jokių abejonių negali būti kažkoks tai neaiškus organas, kuris jį priimtų, pas, perimtų visus reguliavimo klausimus į savo rankas. Ir dabar dėl pavyzdžių, mm, dėl kitų sektorių, farmacijos sektorius gali būti tarpusavio pripažinimas dėl mm, gamybos vietų tikrinimo, kad būtų galima išvengti dubliavimo tų tikrinimų, galima užtikrinti didesnį vertinimo kriterijų, konvergenciją didesnį techninių ar medžiagų vertinimo, taisyklių derinimo didesnio galime siekti. Tokiu būdu nereikės paraiškų teikėjams teikti skirti, dviejų skirtingų paraiškų, užteks vienos, gal laikas, kadangi spaudžia, negaliu plačiau apie tai papasakoti dabar dėl, dėl geografinių nuorodų. Taip, mm, tai čia nieko nėra pasakyta dėl to, kad kažkas keisi šioje srityje. Ir mm, nebus e, jokios struktūros sprendimo priimimo galių Jeigu negalės abi šalis susitarti dėl kažko, tai kas turėtų tiesiog nepoveikio, tai nebus jokių naujų taisyklių išplaukiančių iš TTIP, naujų kažkokių struktūrų. Ir, mm, man atrodo, būtent dėl to visą tai, kas bus nuspręsta TTIP, turės būti mm, sprendžiama pagal pirminę demokratinę kontrolę, tikrai nebus jokio demokratijos deficito čia. Ir toliau dėl PPO taisyklių, sanitarinių, fitosanitarinių priemonių. Ne tik tai, tai, tai IP e, tai, taikė tokius principus, jau PPO irgi tokias prievalės numato. Pavyzdžiui, komunalinės paslaugos, kaip kažkas minėjo, tai Bet kokiu atveju kalbame apie tokias rytis, kur jau yra atsiverta konkurencijai ir es turi įsipareigojimų, pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų, e, dėl komunalinių paslaugų, tačiau nieko nėra naujo. Mes tiesiog norime atgatyti garantijas, kaip yra nustatyta mandatė dėl mm, viešųjų paslaugų. Tie aktai nėra centrinių lygmenių, e, tai aišku, reikės pirminio pasiūlymo ar diskusijų kol kas dar negalime to užbaigti. Mes sutelksime dėmesį į centrinio, federalinio eslygmens um, aktus. O šiuo metu labai sunku dar būtų pasakyti, mm, kokios turėtų būti dėl skaidrumo taisyklės, konsultacijos su universituotomis šalimis, valstybių lygmenių, kas turi būti nustatyta, tačiau prie to dar sugrįšime, prie tų detalesnių taisyklių. Na ir galiausiai dėl lūkesčių. Iš tikrųjų iššūkiai yra milžiniški, mes žinome, ko reikėjo uh, kad sukurtume bendrą rinką ES ir mes taip pat realistiškai vertiname savo lūkesčius. Žinome, kad reikės čia to laiko ir reikės e, darbo toje srityje. Ir aišku, darbo teisės tikrai nebus paliestos e, darbo statymai Ankstyvo perspėjimo mechanizmai būtent bus skirti tam, kad būtų galima rizikai vertinti, nustatyti iš anksto kad ir, ir notifikuoti kitą pusę, kad e, iš tikrųjų, jeigu yra kažkas tai, kas gali būti kliūtimi, kad būtų galima pasikeisti nuomonėmis. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Ar kas nors iš kitų prelegentų norėtų atsakyti klausimus? Taip, ačiū, aš norėčiau trumpai aptarti pirmą klausimą, kurį iškėlė panas Vos. Dėl to, ar JAV e, norės pasinaudoti teisę padaryti savo indėlį ES teisę, atsakymas yra taip, kaip ir ES darytų su savo atitinkamomis interesuotomis šalimis tą patį padaryti per tokį procesą su JAV tas pats. Abi pusės kalbasi, kažkiek tai kišasi į savo viena kitos sistemas ir TTIP tiesiog formalizuos tą procesą. Ir iš esmės tai atsako, mm, ką Keller klausė, pirmą klausimą, kurį paklausė, kur čia tie veiksmai bus. Reguliavimo bendradarbiavimo taryba gali paskatinti veiksmus. Iš tikrųjų, ne visai taip, tai bus labiau monitoringo sistema. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tą skirtumą tarp naujų taisyklių teisės aktų kur gali būti labiau tas um, peticijų sistema paremtas variantas, bus tam tikras tarsi šalių įsipareigomas iš abiejų reguliavimo e, institucijų pusių kalbėtis tarpusavėje, ieškant ekvivalentiškumo, o dėl egzistuojančių e, teisės aktų, tai aišku, jau asmenžiosios šalis e, naštą neš ir jie turės aiškintis, ar, ar kokius bendrus duomenys galime aptarti, kokį teisė kūrinį procesą pradėti lygiai grečiai. Profesor Fizan. Ja, ich habe drei Fragen bekommen. Professor Fizan. Buvo trys klausimai užduoti man. Visų pirma, dėl privatizavimo. E, aišku, viskas priklauso nuo to, mm, kokia struktūra yra įmonių. Mm, pavyzdžiui, vandens įmonių, tai gali būti privačios įmonės, tai gali būti mm, jau dabar visai šimtų procentų privačios kompanijos, tai labai viskas priklauso nuo situacijos. Toliau TSP sutarimai dėl viešų paslaugų. Mes turime konkrečiai žiūrėti į tai, kam turės įtakos TTIP. Gali būti panašiai kaip ir su ginčių sprendimo mechanizmu, gali tekti tai traukti iš gaivinti kažkaip tai. Uh, Dabar dėl harmonizavimo, dėl privalomų teisės aktų turime daryti skirtumą tarptų dalykų. Kaip aš sakė, jeigu yra pateikiami pasiūlymai ir parlamentai nusprendžia, teisinių požiūrių čia problemos nėra. Bet tada klausimas yra, kokie būtų faktiniai santykiai Man atrodo, čia yra skirtingi argumentai, kuriuos reikia atskirti vieną nuo kito. Uh, Ačiū. Ar ponas Jonart dar norėtų kažką pakomentuoti? Racing, Artėjame prie posėdžio pabaigos, man atrodo, tempas labai greitas, tai ačiū tada gal pirmininkė. Uh. Ačiū Jums už tai. Ir baigiamajam žodžiui suteiksiu žodį ponui Aksel Fos, kuris yra jūrių komiteto nuomonės rengėjas. Mm, čia yra parla, kalbame apie parlamento di, rekomendacijas komisijai dėl dėrybų, dėl TTIP. Taigi, ponė Fos, žodis jums. Ačiū, pirmininkė, pasistengsiu kalbėti greitai. ISDS akivaizdu yra labai prieštaringas klausimas e, visuomenės akise. Šiandien, man atrodo, girdėjome, kad investicijų apsauga yra būtina. Ta aš girdėjau šiandien iš e, pasisakymų. ir tai atitinka Europos interesus, e, tarptautinius komercinius interesus ir aišku, tai mm, užkirs kelią atsitiktiniams sprendimams. Mums ateityje reikia galvoti, kaip investuotojus apsaugoti ir kaip tinkamai atlikti arbitražo procedūras. Mes girdėjome apie alternatyvas ir apibendrinant galima pasakyti, kad yra dar ir kitų problemų sėtinų su praktiniu taikymu galvojant apie atitinkamus interesus, kas yra svarbu, galvojant apie tą modelį, ką reikia gerinti. Girdėjome įvairių pasiūlymų dėl mm, taikinimo, dėl atsakingų teismų. Girdėjome ir procedūrinių klausimų, ką toliau daryti. Man atrodo, bendrai sakant, svarbiausias dalykas yra, kad e, investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmas turi būti skaidrus, turi būti aiški struktūra jo, e, ta struktūra turi būti plėtojama. Arbitražo teismai panašu yra reikalingi arba panašu tai jie tarsi būtų kelias, kaip būtų galima spręsti ginčius. Negali nespręsti ginčių. Tikrai tokio kelio pasirinkti mes negalime. komisija, komisijos atstovai, kiti prelegentai kalbėjo apie skaidrumą, apie tą struktūros klausimą. Aš manau, kad dabar išgirdome įvairių variantų, į kuriuos galėsime įsigilinti ir dirbti toliau. Thank you, uh, Ačiū, ponai Fos. O dabar abiejų komitetų vardu, abiejų komitetų pirmininkų vardu, noriu padėkoti mūsų iškiliams prelegentams, kurie buvo atvykę šiandien į mūsų posėdį, kurie mm, pristatė savo pasisakymus. Noriu padėkoti visiems, kas dalyvavote šiandienos klausimai baigti.